Okay. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on aimerait commencer. Ponios ir ponai, gal galėtume pradėti posėdį. Ich werde auf Deutsch sprechen. Toliau kalbėsiu vokiečių kalba. Ja. Kągi, dar sveiki, gerbiami kolegos iš Europos parlamento, iš nacionalinių parlamentų, e, gerbiami kiti mūsų seminaro nariai. Iš tikrųjų, man labai Malonu pasveikinti Jūs trečiojo mūsų tarpalamentinio susitikimo dalyje ir mes dabar kalbėsime apie tai, kaip galima būtų toliau palengvinti gyvenimą šeimoms ir piliečiams Europos Sąjungoje. Na ir iš tikrųjų man tenka garbė inicijuoti labai svarbę ir jautrę diskusiją, tai yra vaikų ir tėvų teisė apsauga. Vis daugiau ES piliečių keliasi gyventi, dirbti, mokyti mokytis, e, steigti įmonės į kitas ES valstybės naris. Ir na, neretai juos sieja ir šeiminiai ryšiai naujoje šalyje. Vis daugia mišrių šeimų, tačiau to pasiekoje vis didėja ir skirybų, tarptinių skirybų atveju. Na ir jeigu vienoje šeimoje yra skirtingų pilietybių Um, nariai, tai neretai gyvenama ne savo valstybė narėje ir dėl to atsiranda nemažai sunkumų susijusių su vaikų priežiūros teisė, o taip pat ir vieno iš tėvų lankymo teisės užtikrinimas. Ir prašiausio atveju uh, vienam iš tėvų būna labai sudėtinga lankyti arba tėvai pagrobia vaikus. Ir tas vaikų pagrobimas yra vis didėjanti problema. Na ir vaik, Europos Sąjunga, kovojant su tokiu vaikų grobimu, padaryta didelė pažanga, patvirtiname svarbius teisės aktus, bei sukūrime konkrečias politinės strategijas. Ir pavyzdžiui, e, pagrindinė teisė hartija yra teisiškai privaloma ir svarbus jos elementas yra vaiko teisė apsauga. Atkreipsiu dėmesį 24 straipsnį, ten pasakyta, kad vaikas turi teisę į nuolatinius asmeninius santykius su abiem tėvais, išskyrus tais atvejais, kai jiem tai kenktų. Tas pats principas galioja ir mūsų pagrindteisiniai priemoniai, tai reglamentui dėl e, e, sprendimų šeimos bylose įgyvendinimo ir, ir, ir prieimimo ir tvirtinimo. Ir tame reglamento pasakyta, kad vaikas turi turėti teisę laikyti ryšius, palaikyti ryšius su abiem tėvais. Ir tai reiškia, kad reikia pripažinti ir užtikrinti lankymo teisės vykdinimą. Taip pat reglamente nurodyta, kad vaikai teismo keliu taip pat turi galėti išsakyti savo preferencijas. Dėl vaikų grobimo. Ten 80 metų Hagos e, konvencijoje kalbama apie e, vaikų grobimo teisinius aspektus ir šiuo mano minėtų reglamentų sustiprinta Hagos konvencija. Na, mes tikrai labai rūpinamės vaikų teisės, yra sukurta tarpininko pareigybė, kuri e, ir tarpininkai pas, pasitelkiami tokių bylų atveju Roberta Ardželinė yra kompetitinga kas asmuo, šiuo atveju jos užduotis yra tarpininkauti tarp dviejų, tėvų, dviejų tėvų, pirmas išvelginti vaiko interesus, o prieš tai dar 2008 metais rezoliucijoje parlamentas išdėstė konkrečių pasiūlymų dėl tarptautinių vaikų grobimo atvejų. Ši rezoliucija buvo atsakas į komisijos komunikatą dėl ES strategijos dėl vaikų teisų apsaugos. Visai neseniai peticijų komitete parlamente reaguodama orientuojamas į daugybę kreipiniusi dėl šio klausimo, užsakė tyrimą dėl tėvų atsakomybės lankymo teisės, o taip pat ir atsakomybės už vaiką. Na ir iš tikrųjų daug kas iš mūsų gauna elektron paštu e, informacijos ir paklausimų dėl e, vaikų grabimo, o taip pat tuo ten nurodoma, kad tėvai nepatenkinti nacionalinių teismų e, sprendimais. Peticijų komiteto tyrimė prašom atlikti tyrimą dėl to, kaip užpildyti užpildyti likusias spragas ir rezultatai mums šiandieną bus pristatyti. Taigi šios rytyje daug ką nuveikėme, daug kas pasiekta, tačiau reikia dėti tolimesnės pastangas tam, kad e, esanti teisė būtų tinkamai įgyvendinama, būtų užpildytos spragos, o taip pat, kad mūsų teisinė situacija ir aktai būtų pritaikyti prie naujų, naujos šeimų situacijos. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tas poras, kurioms nepavyksta um, susilaukti vaikų ir todėl jie vyksta gydytis į vaisingumo klinikas į kitas šalis. Ir kai kalba eina apie jų tėvystės pripažinimą kitose šalise, šios poros susiduria su daugybė problemų ir, pavyzdžiui, jie negali pri, pasiekti, kad vaikai būtų į, pri, leist, jiems būtų leidžiama eiti į mokyklas. Taip pat ir vaikinimo atvejais yra problemų dėl sprendimo pripažinimo. Ir šiais atvejais taip pat mes privalome privalome užtikrinti teisinį iškumą tiek tėvams, tiek ir vaikams. E, Pilietinių teisų teisingumo ir vidaus reikalų komitetas užsakė uh, tyrimą, bandant įsiaiškinti, kokiu problemu atsiranda tarp valstybinių vaikinimo atveju ir rezultatai bus pristatyti ir šiandieną. Na, dabar dar šiek tiek apie uh, tarp valstybinių sandorių, kai yra užsakomas pastovi, pastojimas, kadangi dabar labai pažengusi prieki medicina, tai yra daug medicininių gydymų gydymo galimybių, kuriomis gali pasinaudoti e, poros. Ir jeigu porai nepavyksta pasiekti, kad moteris pastotų, tuomet jie gali užsakyti neštumą ir kad pastotų kita moteris. Tačiau čia vėlgi kyla daug problemų dėl tėvystės ir vaiko pilietybės nustatymo. Na ir mes turime kaip parlamentas spręsti šios šūkius ir pagalvoti, kokiu priemoniu reikia tam, kad būtų pašalintas teisinės ir praktinės kliūtis šeimoms Europoje. Taigi sveikinu ponė e, Belgijos par, parlamentarumo atstovę, kuri pristatys galtinius rezultatus. O taip pat širdingai noriu pasveikinti. E, Pone e, Roberta Kvelinį pasveikinti, jinai vicepirmininkė vaikų drobimo atvejais, jį pradės diskusijas. Na ir galiausiai noriu pasveikinti mūsų kalbėtojus, kuriems tu suteiksiu žodį, sveiki visi dar atvykę ir prašyčiau apsirgoti dešimties, dešimt, dešimčių minučių mūsų, jūsų pasisakymo metu tam, kad liktų uh, laiko diskusijoms. Ir aš tikrai griežtai seksiu, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko. Ir dabar pereikime prie pirmos uh, temos. Tai yra aktuali situacija taikant Briselis 2 reglamento, konkrečiai galvojant apie vaikų padėtį vykdant tarp valstybinių lygių teismo nutartis. Uh, ponas Žen Paulo Romano iš Šveicarijos instituto dėl ginamosios teisės. Jis pristatys e, tyrimą pavadintą tėvų atsakomybę, vaikų priežiūrą, o taip pat lankimo teisės tarp, tarp, valstybinių, tarp valstybinių skirybų atveju. Šį tyrimą jis atliko Europos parlamento užsakymu. Prašau. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, l'Institut Suisse de. Ačiū, ponia pirmininkė. Šveicarijos lyginamosios teisės institutas gavo užsakymą iš Europos parlamento atlikti tyrimą apie tėvų atsakomybę ir vaikų lankymo teismas, teisės tarptautinis skirybų atvejais. Aš pristatau šį tyrimą šiandien jums. Noriu padėkoti jums už tai, kad organizavote šį sustikimą mes e, atidžiai kontaktavome dirbdami su institucijomis ir inventorizavome tai, kas yra padaryta ir turime tam tikrų rekomendacijų, ką reikėtų daryti toliau. Ir taigi norėčiau pasidalyti šio pranešimo turiniu. Briuselis Dubis yra žingsnis į priekį, supaprastinant uh, piliečiams visus šios reikalus, palengvinant jų gyvenimą, nustatant jurisdikciją. Taikomas, e, taikoma atsakomybė e, tos jurisdikcijos, e, kurioje gyvena vaikas. Ir atsižvelgiant į tokį principą, tai reikštų, kad yra e, mechanizmas e, perkelti jurisdikciją. Prancūzijos ir Vokietijos atvejais tokių prašymų perkelti jurisdikciją yra nemažai, nors ne visada e, toks prašyma, prašymas patenkinamas skirybų atvejais pasauliai teisėjai, kurie priima sprendimus susijusius su, su vaikais. Pavyzdžiui, Lenkijos Katavicų teisme 2008 metų teismo nutartis rodo, kad e, tokie jurisdikcijos perkelimai yra naudingi. E, supaprastinta egzavatūros procedūra pagal reglamentą 44 ir sustiprintos priemonės kovoti su vaikų grovimu. Įdomiausias aspektas yra ginčių sprendimas tuo met, kai sprendimas šalyje, į kurią pagroptas vaikas, e, nusprendžiama negražinti ar gražinti vaiką. Na, ir tuomet sprendimas gali būti e, vykdomas visoje Europos e, Sąjungos teritorijoje. Tai e, Taigi visą tai susiję su lankymo teisimimas, sertifikavimu ir vykdymu Europos Sąjungoje. Tačiau kalbant apie nacionalinės nacionalinė teisė ir teismų praktikoje, tai Bruselis 2 bis jau taikomas ir reikia pasakyti, kad e, tai davė pozityvių rezultatų, nors kilo keletas problemų kai kuriuose valstybės narėse, tačiau Teisingumo teismas sugebėjo išspręsti tas problemas. Man atrodo, kad e, tai turi didelio potencialo ateityje, tačiau tėvų teisų apsauga galėtų būti patobulinta kai kuriuose sritise. Pavyzdžiui, e, lankymo teisų pripažinimas ar globa, atsisakymas e, pripažinti e, tam tikras teisės, tai jeigu pažvelgsime į nacionalinę teismų praktiką, pamatysime, kad tuomet, kai nesutinkama pripažinti tėvo teisės. Pavyzdžiui, Šlesvigo Hošteino teismo sprendimas, kai buvo nepripažintas Italijos teismo sprendimas, nes buvo manoma, kad nebūtina reikia ryšklausyti vaiko. Taigi atsakymas e, pripažinti kito teismo sprendimą gali sukelti konfliktą, kai valstybė atsisako pripažinti kito teismo sprendimą ir tuomet gali atsirasti uh, galimybę e, ar būtinybę priimti naują sprendimą. Na ir tai nebūtinai padeda e, e, išspręsti problemą. Ir e, laisvės teisingumo ir e, saugumo erdvės e, gyvendinimas tampa sudėtingesnis. Pavyzdžiui, jeigu tarp, ginčas kyla tarp e, vokiečių ir prancūzų jurisdikcijų, ką gali pasakyti vaikas, kas, kokios jam teisės užtikrinamos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, švietimą. Taigi, bendrijos teisingumo prasme E, jis e, nesusilaukia teisingumo, tai yra netgi žmogaus teisų e, pažeidimas. Turi žmogus turėti teisę susilaukti vieno sprendimo, o ne kelių sprendimų, kurie vienas kitą paneigia. Taigi, tam tikrą prasme reglamentas daro per daug ir nedaro pakankamai. Ir, kaip komisarė Reding šį rytą sakė, jeigu teismo sprendimo pripažinimo mechanizmas išplečiamas visiems sprendimams dėl tėvų atsakomybės, tuomet bet kokie sprendimai e, suteikiantis lankymo teisę e, taip pat pakliūna į šį mechanizmą. Jeigu pažvelgsime į įvairius sprendimus, tai sprendimai dėl globos ir, tai ir, ir lankymo turi įvairių elementų. Na, o dabartinis reglamento tekstas sako, kad tos nuostatos yra vieningos. Iš tikrųjų, ši nuostata yra diferencijuota. Galima galbūt numatyti, kaip konfliktai atsiranda E, jie turėtų būti nagrinėjami specialiame teisingumo teismo, specialiuose teisingumo teismo rūmose. Tai yra, pavyzdžiui, numatyta e, e, Prancūzijos civilinio kodekso 618 straipsnėje. Be to dar reikėtų siekti bendradarbiavimo tarp teisėjų, suteikiant tėvų atsakomybės nuostatas. Jeigu tėvai gyvena skirtingose šalise, o vaikas e, turi kontaktą su abiejomis šalimis, vis tiek reikia nuspręsti, kuri jurisdikcija būtų taikoma. Ir tik, teisėjas tik vienoje šalyje galėtų priimti e, tokį sprendimą, o ne visi teisėjai įvairiose valstybėse narėse e, priiminėtų daugia šalį sprendimą, nes kaip ten bebūtų, vieni ar kiti būtų nusiteikę šališkai pavyzdžiui, Italijoje Kolombo byla, apie kurią daug rašyta. Vokietijos e, teisėjas e, rūpinosi vaiko interesais, tačiau iš Vokietijos perspektyvos. Tačiau jeigu pažvelgsime į įprastinės gyvenamosios vietos e, klausimą, kito tėvo gyvenamosios vietos klausimą, tai tos šalies teisėjas bent jau turėjo teisę uh, galbūt pateikti komentarus apie savo nuomonę, kokie yra vaiko interesai. Pavyzdžiui, Italijos teisėjas gali pasakyti, kad Vokietijos e, teisėjas turėjo atsižvelgti ir į šias dimensijas. Vokietijos teisėjas gali manyti, kad tai yra e, vokiškos, Vokietijos reikalas, Vokietijos klausimas. Tačiau iš tikrųjų reikėtų indėlio ir iš Italijos teisėjo pusės. Manau, kad tokias situacijas reikia dar panalizuoti, kad galėtume numatyti, koks yra teismų tinklo potencialas, kuris dar neišnaudojamas iki galo. Taigi, tai kas jau yra reglamente, tai yra e, galimybė renkti teismų dialogą. Pavyzdžiui, 15 straipsnis, kuris numato, kad būtų keičiamas nuomonėmis tarp teisėjų taikytina teisė taip pat aptariama skirybų kontekste taip pat, tačiau kai kalbam apie tėvų atsakomybę ir e, globos teisės, e, tai yra daug skirtumų. Pavyzdžiui, jeigu išsiskiria nevedusios poros, tai yra didelių skirtumų tarp Prancūzijos ir Vokietijos teisės. Pagal Vokietijos teisę motina e, gauna išskirtinę globą Šiuo metu e, spalio penktą dieną teismas e, priemė sprendimą šią prasme, šiuo aspektu. Tačiau dėl taikytinos teisės 96 metų Hagos e, teismo sprendimas sako, kad gali būti vienos šalies sprendimas, tačiau galbūt praktika, kai tėvai gali nuspręsti dėl globos taip pat būtų naudinga praktika. Tačiau, aišku, vaiko interesas turi būti svarbiausias. Pavyzdžiui, Prancūzijos ir Vokietijos atvejais e, yra skirtumų ir Prancūzijos e, e, įstatymai numato galimybės didesnės vieniems, kitos kitiems. Dėkoju. Na, už tai, kad pristatėte tyrimo rezultatą ir sakyčiau, kad rezultatas teigiamas, nors e, E, Teisingumo teismas e, gal kiek kitaip žiūri ir iš tikrųjų pas mus ypatingas dėmesys skirimas motinos globos teisė, bet tikriausiai padėtis keisis prieš perinant prieš kito darbo tvarkės punkto. Norėčiau širdingai pasveikinti kolegos Ton Mendes iš Teisingumo reikalų komiteto e, lankytojų grupę. Jie yra lankytojų tribūnės, sveiki atvykę į mūsų seminarą. Ir iš karto gal, galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto tai yra tarpvalstybinis lankymas į teisės užtikrinimas. Ir ponia Gabriela Toma Tvarač yra Jozefštat miesto rajono vienoje Pirmininkė, dėkoju už, už kvietimą, o taip pat ir už galimybę kreiptis į parlamento narius, juolab, kad iš tikrųjų atrodo salė yra daug vokiškai kalbančių dalyvių. Na, išklausęs įdomių tyrimo, e, informacijos apie įdomius tyrimo rezultatus, norėčiau dabar susitelkti į sprendimų dėl globos ir priežiūros įgyvenimo. Tai yra, kaip, kokius sprendimus priima teismai dėl globos ir lankymo teisės ir kaip galima būtų pasirūpinti, kad būtų užtikrinta ši teisė. Lankymo teisė yra labai sudėtinga ir e, pagal aštuntą mūsų atitinkamo teisės aktas e, straipsnį jis užtikrina galimybę bendrauti vaikams ir tėvams ir jau pačioje valstybė, nacionalinė teisė sudėtinga užtikrinti šios teisės gyvenimo. Tarp valstybinės atvejs būtų dar sudėtingiau. Na, pagrindinis e, tarptautinių sutarimų tikslas yra e, pripažinimas, tai yra valstybių sprendimų ir nutarčių pripažinimas ir įgyvendinimas. Na ir šeimos teisės rytyje dažnai reikia dabar jau perinama prie Europinių teisės aktų ir tai nustumė į šalį dvi šalių susitarimus. Ir tokių teisės aktų e, tikslas yra be sprendimų ir nutarčių pripažinimo, taip pat ir tarptautinių institucijų ir mechanizmų kūrimas, kurie E, leistų suteikti e, tarpininkamo pagalbą užtikrinant tarptautiniais atvejais e, lankymo teisės. Taigi, kokia didžiausia problema kyla bandant užtikrinti vaiko ryšius su tėvais, nežiūrint to, kad galbūt perskelta į kitą valstybę narę. Taigi pirmiausia, norėčiau apžvelgti tuos teisinius, tas teisinės priemonės, kurias turime spręsdami šitokius klausimus. Šiandieną jau buvo paliestas Bruselis 2 bis reglamentas pripažįstant tėvų atsakomybę, kuri yra numatyta tame reglamentete, taip pat e, ten paliesta ir lankymo teisė, taip pat numatytos specialios garantijos, bandant užtikrinti tokios lankymo teisės įgyvendinimą. Taip pat e, yra ir Europos globos teisės konvencija, kur yra pagrindas, kuri nėra susijusi su Hagos konvencija, e, kuri reglamentuoja tuos atvejus, kai vaikai yra grobėmi, o taip pat vaikų lankimo teisę. Kitas aspektas e, sprendžiant tarptautinės bylas ir tarptautinius atvejus, e, pagrindinė problema yra tai, kaip yra nustatyti tarptautinę kompetenciją ir atsakomybę, bandant išsiaiškinti, koks teismas yra kompetitingas, nes tai yra vienas iš pagrindinių, klaus, pagrindinių klausimų, kurį reikia įspręsti, bandant nustatyti, kokia teisė galioja. Bruselis 2 bis reglamentete numatyta, kad kompetitingas yra tas teismas, kur vaikas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, Ir tam, kad antrų žingsnių, jeigu vaikas yra teisėtai perkeliamas gyventi į kitą valstybę narę, artimiausiams trimėnesiams kompetencija išlieka ankstesnės jo gyvenamosios vietos teismas. Kodėl? kadangi galbūt teismas jau gil, gilinosi tokį atvejį ir Tai yra tiesiog praktinė priežastis. O taip pat tie tėvai, kurie turi galimybę lankyti vaiką, turi galimybę prisitaikyti prie situacijos. Na ir tikriausiai žinote, kad kai vaikas neteisėtai išvežamas į kitą šalį ar neteisėtai jam draudžiama, iš, e, neteisėtai vaikas sulaikomas, tai tais atvejais e, ankstesnės busim e, gyveno nuolatinės gyvenamosios vietos teismas yra kompetingas metus. Trečias aspektas. E, teisminių nutarčių įgyvendinimas kitose valstybėse narėse. Briselis 2 bis reglamente yra numatyta prievolė ar teisė e, lankytis. Na ir tokia teisė lankyti turi garantijų kurios užtikrina, kad viena valstybė narėje primtas sprendimas dėl lankymo tol, jeigu yra išduotas liudimas pagal 41 straipsnį, kad tokia lankymo teisė iš karto įgyvendinama be jokių tolimesnių sprendimų dėl tokio sprendimo įgyvendimo, o taip pat be galimybės apskūsti teisme teisę lankyti. Ir sutinku su prieš mane kalbėjusiems, kad ne visuomet lengva teismams ir atsisakius egzekvatorius procedūros yra užkirtama galimybė apskūsti tokius sprendimus. Na, o dėl kontrolės, o taip pat nebėra ir kontrolės toje šalyje, kur įvykdoma tokia lankymo teisė. Taigi tik tai procedūra lieka pačioje vykdančioje valstybėje. Ir jeigu pati pats vykdymas vykdančioje valstybėje yra neteisingas, tik tuomet įmanoma apskūsti. E, e, vykdymo galimybės, kaip teisinės galimybės labai skirtingai tvarkomas valstybės narės ir iš to išplaukia papildomų problemų. Ir, pavyzdžiui, daugelį šalių, kaip, pavyzdžiui, Austrijoje, nėra galimybės. Uh, e, E, atimti lankymo teisę. Ketvirtas dalykas - tai yra lankymo teisė ir vaikų grovimas. Na ir čia yra įvairių įmanomų atvejų ir konsteliacijų. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš tėvų lieka vienoje valstybėje narėje ir kaip tada tvarkyti lankymo teisę, jeigu vaikas pagroptas arba vaiko ryšiai su jį pagrobusiu tėvu po to, kai vaikas buvo sugražintas. Arba Pavyzdžiui, jeigu yra atsisakoma gražinti vaiką, tai tuomet kaip užkirsti kelią vaiko ryšiams su pasilikusiu kitoje valstybėje narėje vienu iš tėvų ir įvairios kons, kitokios konsteliacijos. Taigi visa tai išryškina panašias problemas. Tai yra, kai kalba eina apie lankimo teisę, tai reikia pasirūpinti, kad ta lankimo teisė būtų pritaikyta ne vien tik tais pasikeitusios buvimo ir gyvenamosios vietos, bet reikia užkirsti kelią ir tam, kad nutrūktų vaiko ryšys su vienu iš tėvų. Ir tokiais atvejais reikia labai greitų sprendimų. Taip pat kyla ir kelionių kaštų problema. Na, o taip pat ir, ir reikia spręsti ir finansinės paramos tevams klausimą. Taip pat turime e, gilintis alternatyves e, galimybės, kaip, pavyzdžiui, tarptautinis tarpininkavimas tam, kad ryšiai būtų plėtojami, išsaugomi, kad jie nenutrūktų, o taip pat, kad nebūtų nesusipratimo. Na ir paskutinis dalykas, ypač kai kalba eina apie vaikų grobimus, tai reikia pasirūpinti štai ko tėvai, aišku, e, baiminasi tolimesnių pagrobimo atvejų ir tai, aišku, gali apsunkinti lankymus ir e, lankymo teisės įgyvendinimą. Ir čia reikia atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, e, tėvų apsilankimai su lydinčiu asmeniu ir panašiai. Na, kaip matote, Tai kompetencija turi uh, teismas pirmosios, val, pirmojo valstybė narėje. Jis yra atsak, kompetitingas už lankimo teisę ir grobimo atvejus. Tačiau naujos valstybės narės teismai yra kompetitingi, kai kalba eina papildomas priemonės ir sprendimus skubos tvarba. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Doris Povskin Gegin Mauer Alpago. Austrija, Austrija prieš Italiją. E, Teisingumo teismas 2010 m. Liepos 1 d. svarsta šią bylą. E, keturių metų vaikas, tėvai gyvena Italijoje, nesusituokia ir turi bendrą globos teisę ir ruošiasi išsiskirti. Tėvas baiminasi, kad motina išsiveš vaiką. Jis pasiekė, kad Italijos teismas priimtų sprendimą, kuris uždraudžia Tai yra teismas uždraudžia vaiką išsivežti, tačiau vaikas vis tiek išsivežamas. Taigi tėv, pora išsiskiria ir tėvas e, nebebendraus su vaiku. Ir dabar prieinu prie mano konkrečios temos. Tai yra vaiko ryšio su tėvu nutrukimo ir ka, kaip galima tam iškirsti kelią. Šiuo atveju Italijos teismas priėmė skubos tvarką sprendimą, pagal kurį buvo primtas sprendimas dėl lankimo teisės. Ir ir Tai yra būtent toks europinis sprendimas, kurį prieš tai minėjau. Tačiau dėje motina iš dalies baikatavo tokią lankimo teisę ir dabar pereiname prie kitos problemos susijusius su lankimo teisė, kaip užtikrinti, kad tos teisės būtų įgyvendintos ir kokias galimybės turi kitas iš tėvų, kuris gyvena kitoje valstybėje narėje, kaip jis gali pasinaudoti veiksmingai ir greitai pasinaudoti savo lankimo teisę. Ir konkrečiai šiame etape jau toliau turėtų turė, egzistuoti galimybė e, užtikrinti greitą ir veiksmingą tarptautinį tarpininkavimą tam, kad būtų užkirstas kelmes tolimesniam ryšių nutrukimui, nes pačioje valstybėje narė nepakanka priemonių šiam sprendimui gyvendinti, o, o lankymo teisę gyvendinti, o užsienį galimybės dar sudėtingesnės. Mano konkrečiu atveju, po to, kai buvo atsisakyta gražinti vaiką Italiją, tuomet e, E, Italijos teismas e, e, pareikalavo gražinti vaiką ir galiausiai vaikas buvo gražintas į Italiją. Na ir po to, kai vaikas buvo gražintas ir po to, kai buvo išnagrinėtas šis klausimas Italijos teismuose, tai yra kas bus atsakingas už vaiko globą ateityje, vėlgi kyla klausimas, kaip dabar bus už užtikrintas ryšys su kitu iš tėvų. Tai, tai yra su tuo tėvu ir ir tam tėvai gyvenančiai kitoje valstybėje narėje kartais nelengva lankyti vaiką ir tai buvo visiškai aišku nuo pat bylos nagrinimo pradžios. Ir dar sėki paminėsiu, kad tarptautiniais atvejais kitoje šalyje e, gyvenančio tėvo e, ta, lankymo teisė yra daug sudėtingesnė negu nacionaliniais atvejais. Ir lankymo teisės pripažinimas ir gyvenimas vis dėlto turėtų būti prioritetinis dalykas ir įžanginėje kalbėje, dalyje jau buvo pasakyta, kad vaikas turi pagrindinę esminę teisę palaikyti ryšius su abiem tėvais. Taigi, Norėčiau paraginti e, naudotis naujomis priemonėmis, tai yra tarptautinėmis, e, tarptautinį tarpininkavimo, finansinę pagalbą, kelionės kaštams padengti, o taip pat, pavyzdžiui, e, lankymasi su palidovu. Tai štai apie tai noriu pakalbėti, dėkoju. Prininkė, dėkoju. E, už e, jūsų pasisakymą. Iš tikrųjų sudėtinga tema, kurią idealiai išspręsti niekuomet neįmanoma. Taigi lankymo teisės yra iš karto įgyvendintinas, tačiau jas labai sunku įgyvendinti praktiškai. Kągi, perkime prie kitos temos. Tai yra vaikų grobimo atveju, nelegalus vaikų išvežimas Prahos konvencija bei Briselis 2A reglamentas Juliana Hirš ir Hagos konvencijos dėl privačios, privatinės tarpinės teisės e, atstovė. Ačiū. Šiandien kalbėsiu mūsų generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu Viljamo Dankano. Jis negalėjo taip greitai atvykti ir atsiprašo dėl to, todėl aš jo vardu perskaitysiu jo parengtą pasisakymą. Kalbėsiu apie neteisėtą vaikų išvežimą, Hagos konvenciją ir jo santykių su e, Bruselis Dubis reglamentu. Hagos e, vaikų grobimo konvencija e, šiandien apima 82 pasirašusias valstybės ir Tuo tarpu tai lieka pagrindiniu instrumentų užtikrinančių, užtikrinančių spartų pagrobtų vaikų sugražinimą, iš visur pagrobtų vaikų sugražinimą valstybėse narėse. Nors žinoma, šio priemonė šio instrumento veikimą pakoregavo ir papildė Bruselis 2 reglamentas. Taigi E, reglamentas numato, suteikia galimybės didesnę integraciją nei regioninio masto. Ir taip pat e, Bruselis 2 sugriežtino konvencijos nuostatas ir įvedė labai griežtus terminus, per kiek laiko turi įvykti klausimo svarstymas. Taip pat sustiprino tų šalių institucijų vaidmenį, iš kurių vaikai yra pagrobiami. Valstybės pasirašusios 82 metų konvenciją, jų skaičius vis auga. Ir paskutinė valstybė, kuri prisijungė prie jos, tai yra Marokas. Tai yra islamo pasaulio valstybė ir viena pirmųjų Euromedo regiono valstybių prisijungti, kuri pasirašys šią konvenciją. Kitos valstybės taip pat rengėsi tapti jos šalimis, tokios kaip Rusija, Singapūras, Japonija, Pietų. Pietų Koreja, Kenija bei Filipinai. Vienas didžiausių iššūkių susijusių su tarptautiniu, su tarptautiniu vaikų grobimu yra surasti kaip pagrindą bendradarbiavimui su valstybėmis iš islamiškojo pasaulio. Puikiai žinome, kad nemažai e, pagrobimų iš Europos valstybių įvyksta ir vaikai yra išvežami į Egiptą, Libiją, Pakistaną, taip pat per Suilankos valstybės ir tokių, skai, tokių atvejų skaičius auga. Šiuos klausimus bandoma spręsti dvišalių susitarimų pagrindų, taip pat vis plačiau taikant e, tarpininkavimo procedūrą, apie kurią šiandien buvo daug kalbėta. Ir taip pat kai kas minėjo, daugelį kartų buvo minėtas pastangos kurti didesnį pasitikėjimą ir skatinti labiau pasitikėti kitų šalių teisės sistemomis. Yra tokio pasitikėjimo kūrimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, egzistuoja Maltos procesas, kurį inicijavo Hagos konvencija prieš penkis metus. Jo tikslas skatinti te, te, teisėjų ir vyresniųjų aukšto rango darbuotojų dialogą tarp Hagos konvencijos ir tos konvencijos nepasirašiusių šalių. Vertinant viską ilgalaikėme, ilga, ilgos trukmės laikotarpėje svarbu užtikrinti, kad tas e, bendradarbiavimas remtųsi tvirtų teisinių pagrindų, kaip pavyzdžiui 80-ųjų metų Hagos konvencija. Taip pat e, pasitelkti alternatyvius sprendimus, kaip minėtas tarpininkavimo procesas, taip pat e, remtis Maltos procesu, nes e, Maltos procesas skatina bendradarbiavimą tarp konvencijos šalių ir, šalių, ir, ir konvencijos nepasirašusių valstybių. Tačiau teisinio pagrindo neužtenka, nes vaikų grobimo atvejais, pavyzdžiui, tarpininkavimo procedūra palankesnė tėvui, vienam iš tėvų, kuris pagrobė vaiką, kai tuo tarpu tas, kuris buvo paliktas, tas, kuris, iš kurio vaiką uh, pagrobė, jam tenka susitaikyti su tuo, kas jam siūloma. Taip pat reiktų užtikrinti, kad jeigu susi, sudaromi susitarimai, kad jie būtų pripažįstami skirtingose teisės sistemose, o jeigu tokių susitarimų nėra, reikėtų ieškoti teisminių tokių atvejų sprendimo variantų. Kaip skatinti bendradarbiavimą šioje srityje? Visų pirma, toliau kurti pasitikėjimą ir pagarbą skirtingoms teisės sistemoms, pasitelkiant jų minėtą Maltos procesą ir Euromedo programą, bei sudarant kiek įmanoma daugiau galimybių teisėjams e, bendradarbiauti bei taip pat pareigūnams iš susijusių šalių bendradarbiauti. Norėčiau paminėti dvi konferencijas, kurios kurias Hagos kon konferencija yra suplanavusi surenkti. Viena iš jų vyks Mor Marokė 2010 gruodžio mėnesį, o kita 2011 e, balandžio mėnesį Katare. Jas surenkti pradės Europos TAEX programa. Taigi toliau skatinamas valstybių bendradarbiavimas per regioninės organizacijas. Kitas svarbus dalykas, kurio reikia nepamiršti, kalbant apie tolesnės pažangos siekimą šioje srityje. Reikėtų ir toliau akcentuoti bendras vertybės e, išvardintas jungtinių tautų vaiko teisų konvencijoje, nes tai yra šio, šių procesų pagrindas kurių tikslas kurti, skatinti pagarbą ir pasitikėjimą. Visos valstybės sutarė, kad vaikų vaikų, viena pagrindinių vaikų teisių yra išlaikyti glaudų ryšį ir kontaktus su abiem tėvais. Ir jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos 11 straipsnėje kalbama apie valstybių prievolę bendradarbiauti, kovojant su neteisėtų vaikų išvežimu ir, ir jų negražinimu. Hagos vaikų grobimo konvencija galioja jau daugiau nei ketvirtį amžiaus. Ir, žinoma, jie irgi kyla kai kurių iššūkių. Norėčiau aptarti kai kuriuos iš jų. pirma užduotis. Kaip užtikrinti, kad konvencijoje numatytos procedūros veiktų našiai ir sparčiai ir kad gyvendinimą užtikrintumės taip pat vyktų sparčiai. Kaip užtikrinti, pavyzdžiui, ypač būtinio smurto atvejais kad 13 straipsnėje numatytos išimtis būtų tinkamai taikomos ir kad vaiko sugražinimas įvyktų saugiai, saugiai ir vaikui ir jį lydinčiam globėjui. Taip pat e, kita užduotis, kaip užtikrinti tarptautinį nuoseklumą, e, aiškinant pagrindinius konvencijos principus, taip pat kaip užtikrinti bendradarbiavimą ir e, komunikavimą tarp svarbiausių institucijų, kad jis būtų sklandus ir spartus. Toliau, kaip užtikrinti galimybę visiems pasinaudoti procedūromis. Visų pirma, ir tam tėvui, kuris pagrobė vaiką, ir tam, kuris liko iš kurio pagrobė. Kita užduotis, kaip užtikrinti veiksmingą prieigą prie, veiksmingą galimybę pasinaudoti visomis procedūromis ir toje šalyje, kuri, iš kurios vaiką išvežė ir toje, į kurią, į kurią vaikas išvežtas. Taip pat kaip skleisti e, informaciją visuomenėje kaip, apie tokius atvejus, kaip vykdyti prevencinės strategijas. Uh, Dar vienas iššūkis, kaip užtikrinti e, tarp valstybinių teisių, taip pat teisės, e, pasimatymo teisų užtikrinimą tarp vaikų ir tėvų. Toliau dar vienas svarbi užduotis e, - teisėjų mokymas 82 e, konvencijos šalise. Taip pat e, be, be, bendraudami tinkluos, per profesionalų tinklus, teisėjai turi galimybę didinti e, abipusį pasitikėjimą bei lengviau spręsti konkrečius atvejus, nagrinėti konkrečias bylas. Dar vienas svarbus dalykas ir užduotis, kaip kurti dėrybų ir susitarimo kultūrą. Taip pat kaip pasitelkti tarpininkavimo procedūrą ir panašias ginčių sprendimo procedūras tais atvejais, kai vaikai pagrobėmi ar išvežami. Būtent su tokiais iššūkiais susiduria ši konvencija, o Hagos konferencija bei regiono vietos ir pasaulio partneriai bando spręsti, padėti spręsti šiuos klausimus įvairiais būdais. Norėčiau paminėti keletą tokių, um, kokia veikla vykdoma pažangiosios praktikos gidai rengiami, mes juos e, rengiame jau kurį laiką, pavyzdžiui, tai yra e, gairių rinkinys apie gyvenimo užtikrinimą, prevenciją, tarpininkavimo procedūrą, e, tėvų ir vaikų kontaktus. Toliau remiame informacijos mainus, pavyzdžiui, per inkadatų duomenų bazę, tai yra tarptautinė vaikų išvežimo ir grobimo duomenų bazė, kurioje yra svarbus nacionaliniai teismų sprendimai vairiomis kalbomis. Toliau renkame statistinę informaciją apie konvencijos e, praktinį gyvendinimą. Toliau plėtojame tarptautinį Hagos e, e teisėjų tinklą. Dabar jame dalyvauja 50 teisėjų. Taip pat e, vykdomos, vyksta nuolatinio konvencijos peržiūra, jie, jie vyksta specialiuos ypatingosios komisijos posėdžiuose. Kita numatyta 2011 birželio mėnesį. Dar norėčiau Jūs informuoti, kad Dabar jūs varstama, kad reikia pradėti svarstyti papildomą protokolą, kuris turėtų būti pridėtas prie konvencijos. Matau, kad mano laikas baigasi, sako kalbėtoja, jūs turite mano pasisakymo tekstą savo plankuose. Ir dar tiesiog paminėsiu, kad šiuo metu vykdome dvi iniciatyvas dėl tarpininkavimo procedūros, rengiame gairių rinkinius ir užbaigdama noriu pasakyti, kad tarptautinė vaikų išvežimo ir globimo problema išlieka, nes judumas tarptautiniu mastu išaugo ir to, visą tai kelia, dėl to vaikai atsiduria labai e, sudėtingoje padėtyje. Ir todėl e, stengiamės kovo, sten, būtent dėl to stengiamasi kovoti su tokiais atvejais. Hagos konferencija toliau sieks plėsti savo veiklą ir užtikrinti, kad konvencija ir toliau išliktų veiksminga priemonė užtikrinant vaikų apsaugą. Ačiū. Ja, Labai ačiū. E, toliau kitas prelegentas šią temą yra Kristina Blacklaws, kuri yra teisininkė Anglo, Anglijos ir Valso teisės draugijos narė. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Skirtingai kaip mano tėvinai nešyrit, aš galiu pasakyti, kad aš nesu tipiška Anglija. Aš esu Kristina Blacklaws, aš esu teisininkė, kuri dirba Anglijoje ir Velse. Aš esu teisės e, draugijos narė. Ši draugija apima apie 144 tūkstančius teisininkų. Ir mes netgi turime biurą Bruselėje, siekdami, kad teisininkų nuomonės būtų e, reprezentuojamos ES institucijose ir taip būtų galima kurti geriausius teisės aktus ir teisingumą. Noriu Džiuliai Beit padėkoti už pagalbą rengiant šį dokumentą. Džiulija Herš kalbėjo apie vaiko teisų perspektyvą iš Hagos konvencijos pusės. Aš kalbėsiu apie ES priemonę Brasilis 2 bis reglamentą. Apžvelgsiu svarbiausias nuostatas ir pabrėšiu, kad jis pagristas Hagos režimu. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę pagalvoti apie Anglijos ir Voso jurisdikciją, kaip mes sprendžiame vaikų grobimo atvejus praktikoje ir pasiūlysiu, ką galima ateityje būtų nuveikti. Pirmiausia, kas yra turima galvoje, kai sakoma vaiko pagrobimas? Tai yra dvi formos arba neteisėtas išvežimas arba sulaikimas. Abu pažeidžia globos teisės pagal valstybės narės teisę, kurioje vaikas gyveno prieš jį išvežant ar sulaikant. Kaip ir visose šeimos teisės rytise, šie atvejai yra skubus, emocingi ir paliečia žmonių privataus gyvenimo pačią esmę. Todėl teisės aktai šioje srityje išdėsto taisyklės, kad tokie atvejai būtų sprendžiami greitai, o e, centrinės įstaigos kiekviena šalyje veiktų greitai bendradarbiaudamos ir apsaugotų vaiko teisės. Briuselis dubis reglamentas siekia užtikrinti greitą vaiko gražinimą. Jis ragina greitą veiksmingą bendradarbiavimą tarp kompetitingų institucijų. Reglamentas išdėsto labai griežtus grafikus bylų svarstymui. Daugiausia dėmesio skiriama tam, kad procedūra įvyktų kaip galima greičiau pagal nacionalinę teisę ir bet kokiu atveju per šešių savaičių laikotarpį. Poreikis greitai tai daryti reiškia, kad ES lygmenių teisingumo teismas e, įgyvendina greitą preliminaraus nutarimo procedūrą. Mano dokumente kalbama apie kurias bylas teisme, kur tokia procedūra buvo panaudota pagrobimo, vaiko pagrobimo atvejais labai veiksmingai. Reglamentas taip pat pagreitina ir supaprastina vykdymo procedūras. Reglamentas numato, kad sprendimai būtų tiesiogiai pripažįstami ir vykdomi kitose valstybės narėse be papildomos registracijos ar pripažinimo proceso, egzekvatūros jeigu juos lydi sertifikatas. Bendra taisyklė, kad kai vaikas pagrobiamas iš vienos valstybės narės ir nuvežamas į kitą, teismas kuria, kur, šalyje, kurioje vaikas gyveno prieš pagrobimą, turėtų turėti ir toliau turėti jurisdikciją, kol vaikas gyvena ir kitoje šalyje. Antroji valstybė narė, į kurią kreipiamasi, turėtų jurisdikciją tik tai dviem specifiniais atvejais. Kai vaikas įgavo įprastinę gyvenamą vietą toje šalyje ir globos, teis, globos teisės perėjo kitam tėvui. Arba kai vaikas įgavo įprastinę gyvenamą vietą ir gyveno ten bent jau vienerius metus. Taip pat noriu pripažinti, kad įprastinė gyvenamoji vieta yra apibrėžimasis faktorius, tačiau reglamente nėra definicijos ir tai paliekama nacionaliniams teismams. Naujovė Bruselis 2 bis reglamente, palyginti su Hagos konvencija, yra ta, kad pirmiausia e, žiūrima į geriausius vaiko interesus, labiausiai atitinka, kad tai atitiktų vaiko interesus. Pirmiausia, turėtų vaikas būti išklausytas teisme. Šis procesas reglamente neišdėstomas ir paliekamas nacionalinės e, jurisdikcijos e, kompetencijai. Taigi keletą žodžių apie mano uh, jurisdikciją. Pagal 84 metų aktą nusikaltimas bet kokiam asmeniui pa, išvežti vaiką iš Junktinės karalystės be kito uh, tėvo ar turinčio tėvo atsakomybę sutikimo centrinė įstaiga Anglijoje ir Velise, tai yra Lordas kancleris, Na, turiu pasakyti, kad Junktinė karalystė yra trys jurisdikcijoje - Anglija ir Velsas, Škotija ir Šiaurės Airija. Kiekvienas turi savo atskirą teisės sistemą. Ir nei Hagos konvencija, nei Br Bruselio dubis reglamentas negali būti panaudoti tarp skirtingų jurisdikcijų, tačiau bylos gali būti perdodamos ir Škotija ir Šiaurės Airija turi savo centrinę įstaigą. Svarbu tai, kad mokesčio už šias paslaugas e, neįmamas. Kas atsivyksta, kai byla e, patenka į Angliją, kai vaikas atvežtas į Angliją ar Velsą? E, tėvai teikia prašymą gražinti vaist, vaiką savo šalies centriniai įstaigai. E, ji apie tai praneša Anglijos institucijai. Jeigu byla atitinka reikalavimus, ji perdodama patyrusiam advokatui, specialistui, kuris tokios, su tokiamis bylomis yra susipažinęs. Tokios bylos sprendžiamos Londone, aukščiausiame teisme, o pareigūnai užtikrinta, kad e, bylos e, analizuojamas labai greitai. Pavyzdžiui, vokiečiai riboja šį procesą 21 diena, todėl teismas kontroliuoja bylos pažangą. Jeigu situacija yra priešinga, vaikas išvežamas iš Junktinės karalystės, byla perdoma į Kaku, tai yra centriniai įstaigai, jie padeda prašytojams ir teisininkams užpildyti prašymus ir teikia jiems paramą, e, kol vaikas gražinamas. Prašymo paremantis dokumentai su vertimais, jeigu reikia, siunčiami į kitos šalies centrinę įstaigą. Ikaku e, stebi bylos pažangą, susisiekia su kitos valstybės centrinė įstaiga ir e, teikia patarimus dėl Anglijos įstatymų ir viską daro, kad sėkmingai byla būtų užbaigta. Taigi, baigiant, noriu pasakyti, kad e, Bruselis 2 bis reglamentas žymiai pagerino procedūras ES valstybėms narėms, e, papildamas e, Hagos konferencijos nuostatas. Svarbiausios naujovis rytis yra griežti terminai, specifin, principai, kad vaiko interesai yra svarbiausi, taip pat e, procedūros susijusio vaiko išklausimų, taip pat e, pagrindo atsisakyti gražinti vaiką sumažinimas. Ir jeigu teismas atsisako gražinti vaiką, nebent žmogus, kuris prašė vaiką gražinti, e, turi būti, gauti galimybę būti išklausytas. Tačiau mano dokumente kalbama taip pat ir apie teisingumo teismo pro, na, patirtį ir tai rodo, kad yra dar problemų. Pavyzdžiui, yra trys rytis, kur <clears throat> galima patobulinti reglamentą 12 metais. Pavyzdžiui, trūksta įprasnės gyvenamosios vietos apibriešties. Antra, klausimas, kas turi teisę į globą? Ar ši apibrieštis apim, įtraukia ir nevedusius tėvus? Ir galiausiai jurisdikcijos nustatymas. Taigi šios klausimus galima e, patobulinti. Ir paskutinė mano rekomendacija būtų pasvarstyti e, visų švietimas, kurie susiję su teisinė praktika. Tai yra būtina tam, kad būtų galima greitai ir pilnai taikyti reglamentą. Aš siūlyčiau, kad šios klausimus galima būtų apsvarstyti pagal teismų e, bendradarbiavimo finansavimo e, struktūras ES lygių. Dėkuoju. Dėkuoju, kad nušvitėte patį jūsų iškilmės šalyje dėl nuolatinės gyvenamosios vietos apibrieštis. Tai, tai yra problema susijusi su nemažai reglamento pasiūlymų, kol kas nepavyko sutarti dėl apibriešties ir todėl ji kol kas nenustatoma ir viskas paliekama valstybių narių nuožiūrai. Dabar dėl vaikų apsaugos teismo bylose vaiko išklausimas ir ponia Mieraichs Jorgin, e, advokatė, tikiuosi teisingai ištariu jos pavardę, ji yra e, advokato, taip pat ir Švedijos advokato asociacijos narė. Dėkoju. Kaip ir ankstesnė kalbėtoja, galiu pasakyti, kad esu praktikuojant teisininkė Švedijoje. Na ir dabar pakalbėsiu apie vaikų apsaugą teismo bylose valstybėse narėse. Na, pradėsiu nuo to, jog trumpai pakomentuosiu e, Europos konvenciją dėl vaikų teisų užtikrimo. Ji buvo buvo patvirtintas Strasbūro 26 metų sausio mėnesį ir šio konvencija pripažįstama, kad vaikas turi gauti tinkamą informaciją apie jų e, teisės tam, kad galima būtų atsižvelgti jų interesą. Taip pat buvo atsižvelgta į priekabiavimą prie vaikų atvejus, o taip pat tėvų teisų užtikrinimą, užtikrinant vaikų teisės ir atsižvelginti vaikų interesus. Valstybės narės taip pat buvo paragintas įsitraukti į tokios apsaugos užtikrinimą ir buvo išsakytas noras, kad būtų jau gerai valstybės tarsi šeimas tartų prieš pradedant bylos nagrinėjimą byloje. Kai kas kalbėjo apie tarpininkavimą ir Švedijoje egzistavo, egzistuoja tokia institucija kaip vadinama bendradarbiavimo e, diskusijos ir šeimos besiskiriančios ar besiginčiančios dėl globos gali pasinaudoti šią priemonę. Ir neretai pasiekiamas geras rezultatas naudojant šią priemonę. E, Briuselis 2 bis reglamentas iš e, plečia nuostatas ir jas, jos dabar galio visiems vaikams, o taip pat šiame reglamente daroma nuorodai vaikų pageidavimus. Taigi buvo tai pagrindai e, pakeitimai lyginant su Briuselis 2 reglamentu. Na, apžvelgus e, skirtingų valstybių narių teisės aktus, konstatavau, kad vaikų teisės valstybėse narėse atsižvelgiama ir jos apsaugomas. Tačiau vaikai yra, nors tai, kad vaikai išklausomi ir jų teisės apsaugomas, vis dėlto e, labai skiriasi tvarka to, kaip jie yra išklausomi ir jų teisės apsaugomas, kaip atsižvelgiama į vaikų pageidavimus. Taip, padėtis keičiasi ir ypač daug pokyčių yra tos jas rytie, kaip vaikai traukiami į bylos nagrinimą teisme taip pat, e, e, taip pat kaip išklausoma jų pageidavimu, e, bet vėlgi čia dar daug lieka nuveikia. Dauguma valstybių narių egzistuoja priemonės skirtos vaikų teisų apsaugomų e, bylose, tačiau yra skirtingų būdų, kaip užtikrinti tas teisės. Ir skirtumai yra tokie, kad pavyzdžiui, kad, tas skirtumas, skirtumai yra tokie, kad juos tikrai reikia išanalizuoti labai atidžiai. Taip pat reikia daugiau specifinių gairių dėl to, kaip apsaugoti vaikų teisės bylų nagrinimo metu, o taip pat reikėtų paieškoti panašių priemonių e, valstybių narių teisė tam, kad būtų išklausyti vaikai ir užtikrintos jų teisės. Kai kuriuose valstybės narėse vaikai bylose gali būti išklausyti nuo tam tikro amžiaus tiek, pilie, tiek civilinėse, tiek ir baudžiamosiose bylose kaip liudininkai. O kai kur kitur mm, teismai labai dviejo prieš pakšildami vaikus į teismą kaip liudininkus. E, kai kur nuo tam tikro amžiaus teisės tiesiogiai bendrauja su vaiku ir išklauso jo kitur, tokių galimybių apskritai nėra. Uh, Na, e, vaikai gali būti civilinėse bylose kaip šalis, kai tai liečia jų teisės, pavyzdžiui, e, globos, o ir pagrebimo atvejais. Ir taip pat reikia atsižvelgti ir jų norus bei interesus. Na, ir labai skirtingai užtikrinami ir gyvenimi šie dalykai valstybėse narėse. Taip pat reikia e, atidžiau įsigilinti į šios aspektus. Na, yra įvairių būdų, kaip galima išklausyti vaiką bylos nagrimo metu. Pavyzdžiui, tai galima padaryti per tėvus, ekspertus ir socialinius darbuotojus. Na ir neretai ekspertus ir socialinius darbuotojus ir pranešėjų skiria socialinės tarnybas. Tokių pranešėjų ar ekspertų parengtos ataskaitos labai skiriasi, skiriasi kokybė. Kai kuriuose valstybėse narėse pasitelkime vaikų psichologiją ir kiti ekspertai, kaip minėjau anksčiau, kai kuriuose valstybėse narėse tiesiogiai vaiko išklauso teisėje, kartais vienas, o kartais kartu su vaikų psichologais ir ekspertais. O Kai kurias valstybės narėse vaikai labai nuo jauno amžiaus gali būti išklausami, e, kai kur tokia amžiaus riba yra 6-7 metai. Labai retai vaikai yra atstovaujami atskirai. Aš manau, kad tai yra minusas vaikams ir į šį klausimą reikėtų įsigilinti atskirai kai vaikas yra išklausimas pagal Briselis dubis reglamentą, tai neretai vaiko nuomonė ir interesus išdėstų tėvai arba nepriklausomi vaikų specialistai. Daugumoje valstybėje narėje labai rimtai žiūrima į vaikų teisės bei jų apsaugą. Yra viena valstybė narė, kuri ketina netgi surenkti referendumą skirtą vaikų teisų klausimą ir tokiu būdu užtikrinti vaikų, didesnę vaikų apsaugą tokiuose srityse kaip uh, lankymas, globa ir panašiai. Na ir iš esmės daro įspūdis, kad uh, E, galbūt reikėtų tinkam, paieškos tinkamesnės pusiausvėros tarp vaikų teisų ir šeimos teisų. Mano šalis Švedija prisijungia prie Europos vaikų teisų konvencijos tačiau e, atitinkamos nuostatos atsispindi tik kai kuriuose teisės aktuose. Na, egzistuoja didelė galimybė, kad artimiausiu metu e, bus suformuluotas pasiūlymas perkelti šią konvenciją į Švedijos teisę ir tai, aišku, gerokai sustiprintų vaikų teisų apsaugą Švedijoje. Kaip jau ir anksčiau minėjau, kiekviena valstybė narė E, suteikia vaikui galimybę išsakyti bylos nagrimė metu savo preferencijas, tačiau tai yra daroma labai skirtingai. Skiriasi būdai, kaip vaikai yra išklausomi ir kaip teismas iškirsta vaiko balsą ir jie atsižvelgia Na, o tikrovėje ne visuomet vaikas gauna galimybę būti išklausytų. Anglijoje buvo atliktas tyrimas ir rezultatas rodo, kad 3 ketvirtadaliai e, profesionalų nurodė, kad e, teisinė procedūra nereikėtų išklausyti vaikų. Ir e, Vokietijoje, pavyzdžiui, kai nebuvo įmanoma nustatyti globos teisės, 80 procentų vaikai nebuvo išklausyti, o Italijoje tik 2,5 atvejais visų bylų tiesiogiai teismas išklausami vaikai ir, šved, ir, ir, apskri, ir pas mus Švedijoje ne visuomet tinkamai išklausami vaikai. Dauguma valstybių narių vaiko te, atsižvelgia vaiko teisės būti atstovaujimams, tačiau nedaugiau 1,6 Vokietijoje nagrinėjimo atveju, o o Junktinėje karalystėje 10 procentų vaikų atstovų yra išklausoma bylų nagrinimo metu. Na ir tiesą sakant, reikėtų pasižiūrėti, kokios priemonės taikomos tikrovėje, bandant išklausyti vaikus bylų nagrinėjimo metu. Ir aš siūlyčiau, kad e, panalizuotume konkrečiau priemonės skirtas vaikų išklausimui. Taip pat reikia galingos gairės tam, kad žinotume, kad iškla, kaip išklausyti vaikus. Ir mes prieš tai kalbėjome apie tarpininkus, taigi tie tarpininkai yra reikalingi, tačiau reikalingi e, kažkokie ekspertai ar eks, e, ataskaitų pranešimų rengėjai tam, kad ir reikia, kad jiem būtų suteiktas atitinkamas apmokymas, kvalifikacijos kilimas, kitaip skirtumai tarp valstybių narių bus pernelik dideli. Na ir galiausiai aš gilinausi apie brištis, kai kurie iškalbėtojai jau kalbėjo apie tai, kad būtinas konkretesnės apibrištis, pavyzdžiui, nuolatinė gyvenojami vieta, pri, pri, globa ir panašiai mes kalbame apie šios dalykus tačiau vartojant vieną ir tą pačią savoką tikriausiai valstybės narės jie skirtingai supranta, taigi reikalingos suderintos apibrieštis. Dėkoju. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, tikrai neblogas pasiūlymas parengti konkrečias gairias valstybėms narėms dėl to, kaip išklausyti vaikus. Na ir dabar Perikime prie kitos temas. Tėvų atsakomybės pripažinimas, biologinė tėvystė skirtingai nei teisinė tėvystė, užsakomas nešt neštumas ir gimdymas. Valstybėse narėse labai skirtingai žiūrima į moralinius aspektus ir kokia padėtis ir Europos sąlygoje. Ir apie tai informuos pane Velina Todorova. Ji yra dėstytoja Bulgarijos mokslo akademijoje. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai savo pasisakymę bandysiu aptarti sudėtingus klausimus susijusius su, su tuo, kaip e, valstybėse narėse reglamentuojami e, užsakomo arba neštumo arba surogatinių gimdyvių atvejai. Be abejo, nes reprodukcinės medicinos sparti pažanga, taip pat šeimos formų gausybė iškėlė daug iššūkių klasikiniam tėvystės supratimui. Iki neseniai pagal Europos valstybių šeimos teisę gimęs, gimusio vaiko tėvai pagal genetinį ryšį, su, gimęs vaikas pagal genetinius ryšius turėjo tėvus ir tai buvo nesunkiai nustatoma ir taip buvo nustat numatomas teisinis tėvystės e, ryšys. Paprastai tai būdavo biologiniai tėvai. Tačiau e, pasitelkiant e, šiandienos technologijas, vaikai gimsta ir jie yra visiškai genetiniais ryšiais nesusiję su savo tėvais. O kartais, kuomet neštumas užsakomas, e, padėtis tampa dar sudėtingesnė, nes tai kelia daugybę filosofinių ir etikos klausimų, kurie yra svarstomi akademinėje literatūroje, taip pat rengiami įvairūs politiniai dokumentai. Tai yra kalbame apie tokius atvejus, kuomet moteris išnešioja vaiką kitai motinai, kuri vaiką pasima šiam gimus. Tai daroma pas, susitarus. Taigi iškyla tokių klausimų, kaip nustatyti, nustatyti tėvystę ir kaip e, reglamentuoti medicininę veiklą ir kaip spręsti to susitarimo dėl užsakomo neštumo finansinius aspektus. tais atvejais, kuomet tie užsakomo neštumo atvejai yra tarp valstybiniai, tai iškelia dar, dar daugiau klausimų, nes tuomet iškyla vaiko tapatumo ir jo e, gerovės užtikrinimo klausimai. Tik dvi ES valstybės narės leidžia tą užsakomą neštumą. Jungtinė, tai yra Junktinė karalystė ir Graikija, nors e, abiejose taikomos skirtingos e, sampratos. Septynios valstybės ne, tai aiškiai draudžia, o kitos neturi įstatymų šiuo klausimu arba laikosi e, pozicijos, kad tai neturėtų būti leidžiama. Dviejų valstybių, kuriuose tas užsakomas neštumas yra leidžiamas, e, teisinis reglamentavimas labai skiriasi. Tačiau e, tėvystės ryšiai nebūtinai automatiškai nustatomi pagal susitarimą dėl užsakomo neštumo. Ir kai ir kartais vaikai, kurie gimsta mm, iš užsakyto neštumo, yra genetiškai susiję su tėvais kurie užsakė tokio vaiko atsiradimą. Tačiau e, e, kai kuriais atvejais ta surogatinė motina išnešiojusi vaiką laikoma teisinę, teis, pagal juridinę motiną. Ir jis ir jis sprendžia, ji turi atsisakyti savo teisų į tą vaiką, tik tuomet jį atiduoti. Uh, susitarimų dėl užsakomų neštumų e, svarba yra ta, kad teismas sprendžia paskui ir nustato tėvystės, tėvystės santykius. Tuos klausimus galima spręsti įvaikinimo keliu, tačiau tik tuo atveju, jeigu vaikas yra su ta pora, kuri ir planavo jį auginti Tik tai Graikijoje reikia, kad teismas prieš vaiko gimimą priimtų nutartį, kad po to, po vaiko gimimo būtų ta, ta motina, kuri užsakė vaiką ir, ir būtų įrašyta į gimimo liudijimą. Daugelį valstybių, daugelis valstybių narių reikalauja, kad e, tokie susitarimai dėl išsakomo neštumo būtų e, valstybės institucijų e, registruojami ir kontroliuojami ir kad tai nebūtų susijęs su finansinė nauda. Taip yra Junktinėje karalystėje, taip pat kitur. Tarp valstybiniai užsakomo neštumo atvejai yra panaš, svarstami panašiai kaip ir tarp valstybinės globos atvejai, nes jie iki šiol nėra e, išsamei ištirti. Tik tai neseniai pradėta tokių atvejų tarptautinių aspektų studija. Tačiau daugelis atvejų iliustruoja, kad, kad tokie atvejai turi būti ypač atidžiai išnagrinėti, nes e, tai reiškia tam tik tam tikras pasiekmes ir, tėva, ir tėvų teisiniam statusui ir vaiko. Tirti, pavyzdžiui, yra atveju, kuomet piliečiai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Niderlandų sudarė sutartis dėl užsakomo neštumo jungtinėse valstijose arba Ukrainoje. Britų piliečių atveju Junktinės karalystės teismas nepripažino Ukrainos išduoto gimimo liudijimo. Kadangi Junktinėje karalystėje toks užsakomas neštumas yra legalus, iš karto buvo primtas e, Didžiojo Britanijos sprendimas dėl tėvystės teisių. Prancūzijoje ir Niderlanduose užsienioje išduoti gimimo liūdimai buvo nepripažinti dėl to, kad jie prieštaravo viešajai tvarkai. Prancūzijoje uh, buvo vertinamas tik tai prieš gimimą iš Junktinių valstijų išduotas teismo sprendimas, o ne, nebuvo atkreiptas dėmesys į patį, nebuvo vertintas pats gimimo, gimimo liudijimas. Taigi, dar kitais atvejais buvo pritaikyta privatinė tarptautinė teisė. Nei vienu atveju užsakiusių, neštumą užsakiusių tėvų pavardės nebuvo įrašytos į gimimo liudymą. Tai prieštaravo įstatymui. Taigi, konkret, kitais atvejais buvo atsisakyta pripažinti uh, surogatinę motiną kaip tikrąją, tik, tik, tikrąją motinę. Junktinės karalystės teismas pareiškė, kad e, konkrečiu atveju vaikas, gimęs vaikas neturėjo teisinių tėvų. Taigi, kokiu veiksmu reikėtų imtis? Pastaruoju metu įstatymų nustatomi su tėvystė susiję klausimai tampa labai aktualūs, nors nėra konkrečių nuostatų reglamentuojančių šiuos klausimus. Taip pat dėl to, kad valstybės narės labai skirtingai reglamentuoja užsakomą neštumą, tai yra kai kuriuose tai visiškai draudžiama, kitose tai leidžiama, reikėtų pasvarstyti galimybę priimti. E, virš nacionalinius, patvirtinti virš nacionalinės ar Europos masto nuostatas pasiremti ir, privatin, ir tarptautinę teisę. Europos kontekste galbūt reikėtų parengti naują reglamentą dėl gimimo liudijimo ir tėvystės pripažinimo. Abipusio pripažinimo principas jau įgyvendintas kai kuriuose šeimos teisės rytėse. Pavyzdžiui, kalbu apie Briuselis vieną reglamentą ir Briuselis dubis reglamentą. Uh, Tačiau kalbant apie dokumentų pripažinimą, reikia nepamiršti kelių dalykų. Briuselio dubis reglamentas nėra taikytinas e, atmetant ar pripažįstant tėvystę. Dar vienas dalykas tarp valstybiniai užsakomo neštumo atvejai dažnai yra pasauliniai, jie neapsiriboja tik Europos žemynų. Būtent todėl bet kokie veiksmai ES mastu nebūtų pakankami ir nebūtų, tas reglamentas nebūtų veiksmingas. Šiame kontekste galima rinktis kitą sprendimą, imti sutelktų pastangų Europos Sąjungos ir Hagos privatinės tarptautinės teisės konferencijos kontekste. Išnagrinėti šio reiškinio visa, visus aspektus, tai yra užsakoma, nežinau, visus aspektus. Ir vėlgi pasitelkti Hagos konvencijos modelius. Hagos konvencija turės uh, parengti nuostatas, kurios leistų e, prognozuoti teismų sprendimus vaikų tėvystės nustatymo atvejais, kad būtų išvengta vaikų pardavinėjimo ir vaikų išnaudojimo. Ačiū. Dėkuoju. Na, dėje, teisininkai atsiliekame nuo įvykių ir, aišku, nenorime, kad kūdikiai liktų be pilietybės, kad liktų be globos. Uh, Ir aišku, negalime leisti, kad motinai tektų veikti tokius kliū, e, kliūvinius. Dabar pereikime prie valstybinių įvaikinimo atvejų, taigi pasiaiškintume, kokios, kokia situacija yra valstybės narėse, reikia veiksmų Europos lygių. Pavyzdžiui, e, ar reikalingas e, Europinis įvaikinimo liūdėjimas, reikalinga Europinė įvaikinimo politika, Europos parlamentas užsakė tyrimą ir panašiai ponia Rafaela Prieglesko yra teisininkė, o taip pat ji dirba Tarptautinėje vaikų teisų gyvendinimo institute. Ji atliko tą ES užsakytą tyrimą. Prašai žodis jums. Ačiū už galimybę visų pirma atlikti tyrimą ir jį pristatyti šiame renginyje. Svarbiausias pranešimo tikslas - pateikti lyginamąją įvairių nacionalinių tarpvalstybinio įvaikinimo sistemų analizę, siekiant sukurti atnaujintą duomenų bazę, pagal kurią būtų galima geriau įvertinti politikos pasiūlymus. Atsižvelgiant į galima tos politikos poveikį įvairiose valstybėse narėse pagal e, surinktus duomenys dėl vaiko apsaugos ir nacionalinių aspektų. Daugiausia kalbėsiu apie juridinius aspektus. Atlikta išsami nacionalinės politikos analizė, kai konkrečiai buvo siekiama rasti galiojančius teisės aktus, vieniančius aspektus ir pagrindinius įvairiose šalise keliamus klausimus susijusius su įvaikinimo procedūromis kartu, bandant nustatyti pagrindinius reguliavimo klausimus ir prieštaravimus rytis, kuriuose turi būti pasiūlyti bendri sprendimai. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad palyginta analizė, palyginamoji analizė apie ES valstybių patirtį rodo, kokie dideli yra kai kurie skirtumai. Bet to šie, šie netikėjimai gali būti labai ryškus. Tiek e, procedūros, tiek nacionalinė praktika ir paslaugos gali skirtis. O vaidmo, kuris tenka nacionalinių teisės aktų leidėjams, teismams ir kompetentingoms e, institucijoms, yra labai svarbus. Kalbant apie įvaikinimo procedūras ir įvaikinimo įsakymų išdavimą ES šalise, dauguma šalių pareiškė, atliekant tyrimą, kad nėra didelių skirtumų dėl įvaikinimo procedūrų statuso tarp ES piliečių ir užsienio šalių piliečių gyvenančių toje šalyje. Apskritai galima sakyti, kad įvaikinančių tėvų pilietybė nėra išankstinė sąlyga, kai dėl teisės taikymo konkrečiojose šalise tėvai turi tik turėti teisę tą gyvenamąją vietą toje Europos šalyje. Užsienio įvaikinimo sakymų pripažinimas automatiškas yra tik tai Hagos konvencijos šalise. Jeigu ES piliečiai gyvenantis kitoje Europos šalyje įsivaikina vaikę per procedūras tos šalies, kurioje nuolat gyvena, įvaikintas vaikas įgauna tą pačią pilietybę, kaip ir įvaikinantis tėvai Europos Sąjungoje. Jeigu jų nuolatinio gyvenimo šalis yra pasirašiusi Hagos konvenciją dėl tarptautinio įvaikinimo ir įvaikinimas lyginimas sertifikato kaip numatyta 23 tos pačios konvencijos straipsnėje. Įvaikinimo orderis turi būti įrašytas nacionalinėme civilinėme registre, kad vaikas gautų tą pačią pilietybę kaip ir e, įvaikinantis tėvai. Kitais atvejais e, įvaikinimo orderiai turi būti pripažinti teisminės ar administracinės institucijos. Na ir pagrindinė sąlyga, kad būtų pripažintas įvaikinimas užsienyje, yra tas, kad užs, užsienio įvaikinimas atitiktų e, vidaus teisos principą reguliuojant įvaikinimo orderius. Kai kurios Europos šalis e, nustato, kad kai įvaikinimas atliktas nesilaikant vidaus teisės akto, E, Vaikinimo orderis turi tokią pačią galę kaip ir vidaus jurisdikcijos atveju. Pavyzdžiui, tai būtų paprastas įvaikinimas. Kai kalbama apie kitas nuostatas Europos Sąjungoje, mes savo pranešime pabrėžiame, kad e, įvairių sprendimų galimybė reguliuojant šiuos dalykus privaloma ar neprivaloma tvarka gali skelti daug įtampos Europos Sąjungoje. Taigi, jeigu galvosime apie galimą pakeitimą ateityje šių nuostatų, mes rekomenduojame pirmiausia supaprastinti ir koordinuoti palidomasias priemonės, kad atsirastų Europos strategija, kuri neapsiribotų vien tik tai Europos Sąjungos konvencijos e, ratifikavimu. Tai turėtų būti atvira ir kitiems tarptautiniams instrumentams susijusiams su vaikų teisėmis. Ir šią prasme būtų vertinga e, teikti pirmenybę tendencijai, kuri jau yra priimta, tačiau yra atvira tolesniems pokyčiams remiantis koordinuotais planais, kurie būtų skirti konkretiems tikslams, pavyzdžiui, ratifikuoti tarptautinės konvencijas, naujus, priimti naujus nacionalinius teisės aktus, sukurti stebėsinos mechanizmą, prižiūrėti vyriausybinį iniciatyvas, paskirstyti išteklius, skatinti politiką ir veiklą, kurios skleistų žinias apie vaikų apsaugos klausimus ir ypač apie įvaikinimą. Ypač, kai kalbama apie įvaikinimo orderių pripažinimą, kai visi asmenys susijęs su įvaikinimo procedūra turi Europos pilietybę, reikėtų rasti bendrą sprendimą, užtikrinant, kad tiesioginis pripažinimas ES šalyje sprendimo dėl įvaikinimo kitoje ES šalyje nepriklausomai to, ar ta šalis ratifikavusi Hagos konvenciją dėl tarptautinių įvaikinimų, su salga, kad šis principas yra priimtinas ir paisoma vaiko interesų. Taigi, mūsų daroma išvada būtų ta, kad atrodo nebūtina kodifikuoti e, naujas unitarnės teisinės teisiklės, tačiau svarbu kurti plėtoti jau esamas priemonės ir ypač patikrinti, ar ir kokiu mastu privačios teisės sritis, kur labai svarbios e, fundamentalios teisės, gali tapti Europos bendrosios politikos objektu. Šiuo metu manome, kad kom, dokumento rengimas apie įvaikinimo teisės, teisę būt, būtų sėkmingas, jeigu būtų rasta tam, tikros, tam tikrų bendrų taisyklių ir nustatyti būtų galima principus, pagal kuriuos e, būtų kuriama visų valstybių narių teisė. Toks dokumentas turėtų išriškinti sunkumus ir galėtų leisti kurti bendrą politiką šioje srityje. Taigi, ES e, teisėkuros kompetencija yra e, nekvestionuojama, tačiau tai nėra pagrindinis dalykas. Pirmiausia, reikėtų sukurti bendrą e, referencijų sistemą. Detalesnė šių klausimų analizė yra pateikta mūsų tyrimo pranešime, jį galima jį atsisiųsti iš Europos parlamento svetainės ir taip pat e, iš e, Instituto Deglį Inošentį. Dėkuoju. Na, kadangi jau dabar egzistuoja daug įvairių nuostatų, nereikia kodifikuoti naujų nuostatų. Taigi prieš pradedant diskusijas su nacionaliniu parlamentu atstovais, Norėčiau pasveikinti mūsų vicepirmininkį Andželinį, ji yra atsakinga už vaikų grobimo atvejais tarp valstybinių lygių ir ji informuos mus apie savo darbą. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai širdingai dėkoju šio renginio organizatoriams. Ir tiesą sakant, norėčiau trumpai pristatyti savo pareigybės. Esu Europos parlamento tarpininkė tarptautinių vaikų grabimo atvejais. Pirmiausia, pabrėšiu tai, jog Europos parlamentas buvo pirmo ES institucija, kuris suvokė, kad žmonių judumo pasiekoje vis daugės mišrių šeimų tiek su e, teigiamomis pusėmis, tiek ir su tarp valstybinio pobūdžio problemomis. Konkrečiai, jeigu poros skiriasi, ir išsitokė. Taigi Europos parlamentas sukūrė tarptautinio um, tarpininko pareigybės, tai buvo padaryta dar 87 metais, bandant spręsti tokius atvejus. Tai buvo tikrai labai drasi iniciatyva, nes ES tuo metu dar vadinasi Europos ekonominė bendryje. Ir net nevyko diskusijos apie minimales ES e, kompetencijas civilinės ar net šeimos teisės srityje. Na, iš tikrųjų, ši iniciatyva nepaprastai svarbi. Ir vis e, daugiau turime sukaupę duomenų, kurie rodo, kad šis fenomenas vis labiau plečiasi, yra svarbus ir dar visai nesiniai prieš keletą mėnesių Europos komisija nurodė, kad kasmet Europos Sąjungoje uh, sukuriama apie 300 tūkstančių mišrių šeimų. Tai yra didelis įspūdingas skaičius. Ir Europos komisija ketina iki 2012 metų parengti ataskaitą, kurio būtų pateikti atitinkami specifiniai um, statistiniai duomenys liečiantis 2001 metų reglamentą, tai yra Bruselis 2 reglamentą e, ir jo taikymą valstybėse narėse. Taigi šioje komisijos ataskaitoje bus e, nušviečiamas ir nepilnamečių vaikų grobimų mastas. Šis fenomenas vis labiau plinta ir čia kaip priemonė taikomas tarpininkavimas dar 87 metais metais Europos parlamentas, sukurdamas šią tarpininkavimo priemonę, rado alternatyvas sprendimą tiems atvejais, kai įmanoma e, pasiekti sutaikymo tarp tėvų, sutarimo. Kai kalba eina apie nepilnavečius tų porų vaikus. Na, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį dar ir į Stokholmo programą, ji buvo patvirtinta 2009 metais ir Stokholmo programoje yra daromas labai konkrečios nuorodos į visas šias iniciatyvas. Stokholmo programoje numatyta sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje tarp valstybių narių. Na, taip pat darome specifinę nuorodą ir į e, tarptautinio ligmens tarpininkavimą e, š, vaikų grobimo atvejais. E, kai vaikus grobė vienas iš tėvų. Na, aišku, egzistuoja ir kiti, kitos teisinės priemonės, tačiau be šių teisinių priemonių reikėtų paieškoti būdų, kaip tarpininkauti ir rasti sprendimą tarp valstybių narių, aišku, atsižvelgiant ir konkrečią valstybių narių taikomą praktiką. Taigi, taikymas yra labai naudinga priemonė, Aišku, ją reikia kodifikuoti, galbūt tobulinti, kai ką aiškintis. Na, o koks dabar yra Europos parlamento vaidmuo? Na, Europos parlamentas pasitelkė e, taikinimo galimybę, tam, kad e, piliečiai, kurie yra nusteikę pasiekti sprendimą, galėtų ją pasinaudoti. Neretai ir patys tėvai turi tam tikrų pasiūlymų ir minčių, nors aišku, pirmiausia, atsižvelgime į vaiko interesus ir bandoma pasiekti, kad tėvai pasisitartų tarpusavėje geruoju. Ir bandome pasiekti, kad tėvai susitartų, tai daroma per tarpininkavimą, tokiu būdu bandoma išvengti papildomo streso. Ir netgi tokiu būdu išvengiama ilgai trunkančių administracinių procedūrų arba bent jau jos labai sumažinamos, sutrumpinamos. Taigi mūsų užduotis yra ieškoti naujoviškų drąsių galimybių, nes tas sakant, nėra konkrečios tarpininkavimo apibriešties. Nėra tokios apibriešties nei egzistuojančio teisės aktuose, nei komisijos pasiūlymuose. Uh, Taigi kyla klausimas, ką daro parlamentas, kai į jį kreipiasi tėvai. Mes suteikėme platų informacijų spektrą, teikiama psichologinė parama, o taip pat egzistuoja ir ekspertų komanda, kurią galima pasinaudoti. Bet aišku, galimybės yra ribotos, nes, kaip jau minėjau, nėra konkrečios tarpininkavimo apibriešties. kaip jau minėjau, mes teikiame tevams informaciją apie tai, kad jie turi galimybę susitarti savanoriškai ir pasiekus tokio sutarimo, tokį sutarimą ir jo gyvenimą užtikrina valstybės narės pagal galiojančią nacionalinę teisę. Aišku, mes nuo pat pradžių apibrėžėme tiek kom, tarpininko kompetencijas, tiek ir galimybių ribas. Ir taip pat ir visų prie tarpininkamo procesų prisidedančių ekspertų e, galimybės. E, yra parengtas e, Europos parlamento tarpininko elgesio kodeksas, tarpininkaujant tarptautinio vaikų grabimo atveju bylose. Um, pagrindas yra 52 metų teisės aktas ir tai yra direktyva, kur yra vienintelis atspirties taškas teisinių požiūrių. E, pabaigai dar atkreipsiu dėmesį iš tai, ką remiantis Stokholmo programa būtų naudinga sustiprinti šį tarpininkavimo institutą, sustiprinti jį kaip priemonę. Ir dabar kreipiuosi, e, atitinkamą prašymą perdaviau kompetitingams komisarams. Taigi, jeigu ES suformuluotų ir susitartų dėl uh, teisiškai privalomos tarpininkavimo uh, apibriešties, tai yra ką, ką reiškia tarpininkavimas šeimos bylose tarptautiniu lygiu, tai tai tikrai būtų labai naudinga. Ir dabar turime pasirūpinti, kad būtų suformuluoti atitinkami standartai bei nuostatas, kurie atitiktų šios sudėtingos ryties reikmes. Žinau, kad kitų metų pradžioje sausio vasario mėnesiais komisija, o konkrečiau komisarė Reding, ketina suformuoluoti ir pateikti nemažai pasiūlymų. Taigi būtų formuluomas tokias teisinės nuostatos, kurios leisų atsižvelgti į su vaikais susijusią specifiką Ir taip pat bus e, siūlomos nuostatos dėl to, kaip galima būtų stiprinti ir išplėstinti tarptautinio šeimos e, tarpininko instituciją. Nes, aišku, norime išvengti tokios situacijos, kad vaikai e, labai nukentėtų nuo tėvų išsitokimo ar skirybų. Dėkoju, sako pirmininkė, siūlau perėti prie mūsų diskusijų su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Yra keturi norintys pasisakinti iš Graikijos parlamento, Ispanijos senato, Niderlandų senato. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį poni Kvikšit iš e, Niderlandų senato pirmųjų rūmų. Prašau. U spreekt het buitengewoon goed uit, mevrouw de voorzitter. Ik eh, ben uh, ver, uh, lid van de. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju, esu Niderlandų senato narė. Na, na, tiek gavome daug informacijos, tiek daug išgirdome, kad nežinau, nuo ko pradėti. Bet vis dėlto turiu vieną ar kitą pasabą ir iš savo pusės. Taigi mes turime Hagos vaikų teisų apsaugos konvenciją ir Niderlanduose turime e, labai gerą e, patirtį šias rytyje ir tinkamą turime tarnybą, kuri palaiko ryšius su teismais ir teisėjais ir netgi turime specializuotą teismą kuris yra sukaupęs labai konkrečios patirties. Aišku, mums tai labai aktualu. Uh, Bet yra vienas dalykas, kuris verčia mane šiek tiek susirūpinti. Taigi girdėjome apie surogatinę mutenystę. Prieš teisiškai reglamentuojant šį klausimą labai paraginčiau daryti štai ką. Nepamirškime, meskime viso šio klausimo etinių aspektų. Niderlanduose mes darome tam tikrą skirtumą. Taip, egzistuoja technologinių požiūrių labai išrutuliota surogatinė motinystė ir biologinė, paprasta surogatinė motinystė. Pirmuoju atveju vaikas yra sukrimas iš in vitro būdų, iš tėvo ir motinos genų, tai yra tėvo sperma ir motinos kiaušinėlis, apvaisinamas ir jis įsodinamas surogatiniai motinai. Ir tai yra visai kitokia situacija situacija nei ta, kai e, vaikas turi surogatinės motinos genų. Taigi yra daug labai skirtingų manoma situacijų ir jeigu mes jų tinkamai nereglamentuosime, tai pavojingai priartėsime prie tokių atvejų, kai e, turėsime priimti sprendimus dėl vaiko. Komercinė surogatinė motinystė pas mus yra draudžiama, tačiau reikia daryti skirtumą, nuo kada surogatinė motinystė laikytina e, komercinė, nes gali būti, kad kaimynė, šeimos draugė, giminaitė pasisiūlys išnešioti vaiką. Na, ir pas mus yra, pažiūrėjau, idealus surogatinės motinystės atvejs ir ten numatyta privaloma uh, konsultaciją, čia turiu galvoje nelabai ne šitą tą aukštų technologijų panaudojimą apvaisinimui. Bet kitokius atvejus, aš manau, kad prieš tvarkydami ir e, teisinius aspektus turime pirmai spręsti etinius aspektus. Taigi labai paraginčiau atidžiai išanalizuoti visą tai, nes vaikas turi teisę žinoti, iš kur jis kilęs. Ir jeigu mes dabar nuspręsime, kad jo gimimo liūdėjimai įrašyti tik tais. Uh, jį užsakysiu tėvų vardai, tai nežinau, tikrai pagalvokime, nes tikrai vaikas turi teisę žinoti, iš kur jis kilęs. Taigi, pirmą gilinkimės emocinius, etinius ir medicinius aspektus, o tik taip po to perikime prie teisinių. Taip, tiek daug šiandieną išgirdome, kad e, tiesiog pamiršau, ką dar norėjau pasakyti. Štai. Uh, Dar šiek tiek apie vaikų grobimo atvejus ir mūsų patirtį Europoje. Na taip, kaip ir viskas neblogai, Briselis 2, Hagenos konvencija tikrai yra. Tikrai palengvino padėtį, tačiau vis dėlto egzistuoja didelių problemų su JAV, nes ten nenumatytos parama, finansinė pagalba tėvams dalyvaujančiams byloje, besibilėjančiams. Tai praktinio pobūdžio problema, kuri e, reiškia, kad kyla labai daug problemų. Taigi galbūt ES dvi šalių pagrindų su JAV galėtų e, kalbėti apie praktinį atitinkamų sprendimų gyvendinimą. Pirmininkė, dėkoju. Na, tikrai atsižvelgsime į šį raginimą, pabandyti dvišalių pagrindį spręsti šį klausimą su JAV. Ir dabar pane Vasilikė Celinoksnulu iš Graikijos senato, prašau. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί μέλη της παρούσας συνέλευσης. Ačiū. Norėčiau pasidžiaugti šią puikią iniciatyvą, surenkti šį susitikimą. Mums e, teisininkams labiausiai e, daro įspūdį tokie atvejai, kai susilaukėme nusiskundimų, kad esą mus sunku suprasti. Tai yra sunku suprasti, ką mes sakome. O visą tai, ką šiandien išklausėme, leidžia daryti prielaidą, kad taip nėra. Ypač kalbant apie vaikų apsaugos klausimus. Taip pat laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje. Neseniai 2009-aisiais buvo pasirašyta dar viena uh, konvencija aktuali vaiko teisų srityje. Ir taip kuriama valstybių bendarbiavimo sistema. Ir, ir stengiamės kovoti su vaikų grobimo atvejais. Graikija bando užtikrinti, kad būtų įdėkti, įkeninti visų reikalingi visos susijęs nuostatos, mes steigėme centrinę instituciją, tačiau reikalinga ir tarptautinė įvaikinimo įstaiga, kuri viską kontroliuotų. Ir visada reikia akcentuoti, kad reikia visų pirma žiūrėti tai, kas naudingiausia vaikui. Aišku, reikia reikalauti, kad tėvai tenkintų keliamas sąlygas. Tačiau yra sudėtinga kad yra sudėtinga pasiekti, kad tokioje sudėtingoje srityje ir tokia sudėtingų klausimų būtų viena atsakinga institucija. Ir mano valstybėje, kaip žinau, kitose valstybėse taip pat įsivaikinami ir suaugusieji. Taigi, atrodo, kad kartais pamirštama, kad reikia užtikrinti ir tokių atvejų kontrolę, reglamentuojant visus e, judėjimo, laisvo judėjimo Europos Sąjungoje aspektus. Taigi, kad, kad visos šios naujovės sėk, sėkmingai būtų sėkmingų žingsnių į priekį, Aš sutinku su kalbėtoje Preliasko ir jos išsakytomis mintimis. Taip pat reikia mm, užtikrinti ir duomenų konfidencialumą. Ir reikia nepamiršti į subsidiarumo principo taikymo. Visos valstybės narės turėtų sukurti, parengti e, prieimimo ir įvaikinimo programas. Reiktų renkti konferencijas, kuriuose psichologai nagrinėtų vaiko ir, tėvo, ir tėvų santykius. Žinoma, ypač reiktų akcentuoti tų teisų ištikrinimą tais atvejais, kuomet yra, kalbame apie asmenį su negale. Ir kaip jau minėta, reikia numatyti teisę ir vaikams būti išklausytiems. Pone Preliesko, turiu klausimą jums. Galbūt šis klausimas gali būti adresuotas ir kitiems kalbėtojams. Kaip jūs manote, kokio amžiaus vaikas jau yra pakankamai brandus, kad galėtų dalyvauti tokiame klausime? Ir nuo kiek metų sulaukęs vaikas privalomai turi būti išklausytas e, visose mūsų svarstomose šiandien procedūrose. Galbūt šį klausimą reikėtų giliau panagrinėti. Galbūt net reiktų parengti nuostatas, kuriuose būtų aptarta situacija, kuomet e, tėvai įsivaikinantis vaiką kuri galbūt dalyvavo įvairiose šios ties bendarbiavimo projektuose ir viską reiktų vertinti per Bruselis 2 bis reglamentą. Manuel. Toliau, ponas Manuel Aldevelavar iš Ispanijos senato. E, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad trečioji mūsų seminaro dalis buvo tikrai labai įdomi ir naudinga. Norėčiau pasidalinti mintimis apie tai, kas man ypač įdomu yra bendra globa. Šiuo metu Ispanijoje šis klausimas yra kaip tik svarstomas. Ispano, Ispanijos senatas pareikalavo, kad būtų E, parengtas poveikio vertinimas, e, kalbam apie įstatymą, kuris numatytų bendrą globą. Ir na, daugeliu atveju bendra globa yra pageidaujamas pasirinkimas, bet nebūtinai privalomas. Taigi, jeigu tėvas arba motina nenori dalyvauti tame bendro, bendros globos sutarime gali to nedaryti. Taigi yra tokia galimybė turi būti numatyta. Tai ne tas pats kaip tėvų atsakomybė, kuomet e, viskas vertinama iš tėvų atsakomybės požiūrio taško. Tai mat, tėvas ir motina privalo susitarti e, vaiko labui, bandydami išsiaiškinti, kas geriausia būtų vaikui Ir todėl turėtumėme vengti tokių atvejų, kai visiškai nutraukiami šeimos ryšiai. Toliau, kalbant apie tai, kas numatoma įvairių šalių įstatymuose, pavyzdžiui, Ispanijoje. Įstatym, Ispanijos įstatymuose parašyta, kad pirmiausia reikia žiūrėti vaiko interesų, kas naudingiausia vaikui. Tačiau kas nusprendžia, kas vaikui yra, kas labiausiai atitinka vaiko interesus. E, tėvo interesai vaiko atžvilgių vienoki, motinos kitoki. O kaip su seneliais? O valstybės prokuratura? Visi jie skirtingai vertins tai ir suvoks, kas geriausia vaiko, kokie yra vaiko interesai geriausiai. Tačiau, kuomet teisėjui tenka spręsti, kas labiausiai atitinka vaiko interesus, Ir būtent tai ir bus vaiko teisų įgyvendinimu. Taigi, kalbant apie bendrą globą, tai yra viena iš vaiko teisų. Jos, jie turi teisę susitikti su abiem tėvais, net jei tėvai išsis, išsituokia. Taigi, e, iš to, kad taikoma suaugusiems, dviem suaugusiems, kurie nutraukia santoką, tačiau tai netaikoma vaikui. Jis turi teisę bendrauti su tėvais. Ir bendra globa. Tėvams taip pat yra galimybė derinti šeimos ir profesinį gyvenimą ir numatyti laiko bendravimui su vaiku. Tai jie, tai jie privalo taip tvarkyti savo laiką, kad, būtų, kad, kad jų gyvenime būtų vietos ir darbui, ir bendravimui su vaiku. Tačiau jie, jei iškyla konfliktas čia, teisėjas turės priimti sprendimą, remdamasis dviem svarbiausiais ramščiais. Tai yra visų pirma paisyti, tai, kad e, vaikas turi teisę bendrauti su tėvais. E, ir aišku, čia kalbame apie bendrą globą, tačiau viskas tampa daug sudėtingiau E, tarp valstybinių ištokų atveju, nes skirtingose valstybėse narėse įstatymai skiriasi ir ankstesni kalbėtojai tai labai aiškiai atskleidė. Ar Europos teisės aktuose reiktų numatyti galimybę teisėjų įspręsti, kas yra, kokie yra tėvų interesai tais atvejais, kuomet tėvas ar motina, kuriam pavesta rūpintis vaikų laiku negali rasti darbo toje šalyje, kurioje gyvena, ar jiems tenka keliauti į kitą valstybę, ieš, ieškoti darbo. Tai vienas atvejis. Kitas dalykas, galbūt tai nėra geros valios pasireiškimas jeigu vaikas nori bendrauti su abiem tėvais, tačiau vaikas yra išvežamas į kitą šalį. Teisėjas turi nuspręsti, ko, kokios buvo paskatos tokio veiksmo. Na, kol kas e, dar viskas nelabai apibriešta. E, Ispanijos teisėje lankymas, e, lankymas reiškia apsilankymą pas advokatą, dantistą ar gydytoją, tai yra tarsi užsirašymas Taigi pas vaiką neužsirašysi, su vaiku tiesiog kartu, vaikas leidžia laiką su tėvais, e, tai yra laikas kartu, bendras laikas. Taigi negalima kalbėti apie tokį lankymą, nes tai yra lingvistinis dalykas. Tai yra tarsi užsirašymas, vizitas kažkur kitur. Taigi yra lingvistinė problema. Na ir tas, ta bendra globos teisė, apie kurią kalbėjome, Tai kalbant apie šią teisę, reikia galvoti apie išplėstinę šeimą, nepamirštant ir senelių, ir neturime klaustis, kodėl seneliai, nes jeigu pora išsiskyrė, tai ir labai svarbus ryšys tarp senelių ir vaikų, jie turi teisę palaikyti tokį ryšį, taigi nepamirškime jo iš akies. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, tie e, daugybė klausimų, kurie šiandieną aptarėme, e, juos galima būtų lengviau spręsti, jeigu būtų iki santokinė sutartis, galbūt netgi europinį lygių šį, šį klausimą galėtume spręsti. Į tokia išplėstinė prieš santokinė sutartis galėtų padėti lengviau spręsti daugelį klausimų, kai iš tikrųjų tam praktiškai pribręs reikalas. Dėkoju. Galbūt dėl lankymos bendravimo teisės apibriešties, tai greičiausiai um, um, vertimo ar lingvistinė problema, nes oficialiuose dokumentuose vokiečių kalba yra lankymosi teisė, vokiškai tai vadiname bendravimo balsavimo teisė, tai greičiausiai tikriausiai lingvistinė problema. Na, aš esu notarė ir visuomet ragino būsimus sutoktinius sudaryti sutartį, tačiau daugama vis dėlto pasitikė meilę ir tuo, kad ji bus amžina, todėl tų, kurie nutarė sudaryti iki santokinę sutartį ar santoko sutartį, jų yra nedaug, nors Vokietijoje jų nuošintis auga. Panaši problema dėl apibriešties ir vertimų. E, E, iškyla ir dėl e, bendros globos teisės. Tiesiog tikriausiai čia yra skirtingų kalbinių variantų skirtingose šalise. Dabar Arkadijas Disticer taip pat iš Teisės reikalų komiteto, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus prelegentams, nes iš tikrųjų e, esu dėkingas, tikriausiai dėkingi, jeigu paklausiu, nes tokiu būdu jie galės pakalbėti daugiau ir tokiu pirmininkė turės suteikti daugiau laiko. Hagos treč, konvencijos trečiasis straipsnis, e, vaikų gražinimas, vaikų pagrabimo atveju, nes vyksta diskusijos, tarkim, jeigu vienas iš tėvų tėvas ar motina, paprastai vyrai. Nesiprašau, lyčių, e, smurt, lyčių smurto atveju. Ir jeigu yra toks smurto, smurtavimo atvejis, tai kaip yra su prie globa, su lankymu ir taip toliau. Ir kaip e, yra taikomas tas 13 straipsnis, o taip pat ir saugios bendravimo aplinkos klausimas, smurtavimo atveju. Ir turėčiau klausimą trims pirmiems prelegentams pasisakymus. Buvo kalbama 46 straipsnis dėl išsiūlomo um, reglamento dėl. Um, um, paveldimo teisės. I, i, 26 straipsnis e, ir šiandieną trys kalbėti, tai ketina kalbėti apie Europos teisę šis rytyje, čia kalba apie teisinį bendradarbiavimą. Tai jeigu bus. Jeigu bus žinoma, kaip dabar veikia teisminis tinklas, e, žinome, kad narės yra šio teisminio tinklo narės ir jeigu stengiasi, bet rezultatų nėra, tai nusimenama. Taigi, kaip yra su teisminiu tinklu, jo panaudojimu? Na, nebūtinai skrybos turi įvyk, būti vykusios kaip faktas. Na, tarkim, pakanka to, kad buvo ketinta išsituokti, skirtis. Ir galbūt galime kalbėti, ir čia, ta, aišku, tokiais atvejais negalima kalbėti apie kaltuosius. Ir juk egzistuoja, neegzistuoja lankymo prievalė, egzistuoja lankymo bendravimo teisė. Ir aišku, tokiais atvejais turi būti bendra globos teisė, arba tarkim vaikas gyvena pas tėvą ar pas motiną, bet visą tai turi būti nusprendžiama nagrinėjant bylą. Na, galbūt tėvai neturėtų būtinai stengtis vieni rūpintis vaiku, nes bendrai tai galima padaryti geriau. Ir šiandieną labai teisingai buvo pastebėta, kad uh, reikia daugiau skatinti pasitikėjimą tarp abiejų tėvų, o taip pat reikia pasitikėjimo kitų šalių, pasitikėjimo kitų šalių uh, teismų nutartimis. Tai gal čia ir mano asmeninė nuomonė, bet e, darykime prielaidą, kad egzistuoja skirtingos teisminės kultūros, yra vokiškoji sistema, angliko, angliškoji sistema, tačiau kai kalbame apie teisinę viršenybę, apie žmogaus teisės, tai turime tą pačią teisinę kultūrą ir politinę kultūrą, ir todėl turime pasitikėti kitų turimomis sistemomis, nes vertybės tai bendros. Taigi, čia aš išsakiau savo asmeninę nuomonę. Kita vertus, iš tikrųjų reikia pripažinti ir pasitikėti kitų šalių teismo bei teisėjų kvalifikacijomis. Turime uh, na, iki bendros teisinės sistemos dar ilgas kelias. Tačiau turime gerbti tai, ką daro kolegos. Mes nesame nei geresni, nei prastesni, mes esame lygus. Štai tokios mano pastabos ir klausimai. Dėkoju. Ir dabar e, ne Frančis Kalmadė iš Portugalijos e, e, parlamento norėtų užduoti klausimą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbami parlamento nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums Portugalijos Respublikos asamblėjos vardu už šio sustikimo organizavimą. Jis buvo labai informatyvus mums visiems. Žinoma, žinau, kad turime nedaug laiko, todėl norėčiau išsakyti keletą dalykų, pasiremdama tuo, ką sakė prelegentai tėvų atsakomybė tarp valstybių ginčių atvejais ir bendresnį pasvarstymai apie tarptautinę teisinę situaciją. Pirmiausia, kitų valstybių narių teismų priimtų sprendimų pripažinimas. Žinoma, svarbu išklausyti vaiką ir turėtų būti tai reglamentuota. Tačiau tai, ką išgirdome šiandien, tai yra, kad vis tai daroma labai skirtingai. Ir bijau, kad dėl to gali būti nepripažinti sprendimai dėl tėvų atsakomybės vienoje valstybėje narėje priimti, nes kita valstybė narėje gali nutarti, kad tas vaikas buvo netinkamai išklausytas, kai buvo priimtas sprendimas. Todėl siūlyčiau galbūt nustatyti minimalius standartus formai, tai procedūrai išklausant vaikus, kad tai nebūtų kliūtis pripažįstant teismų sprendimus. Ir kad tai neužvilkintų procedūrų. Toliau tarptautinis įveikinimas. Vaiko interesai yra svarbiausi įvaikinimo procedūros metu. Portugalijoje visuomet bandoma rasti geriausią šeimą vaikui. Tačiau rezultatas e, ne visada yra toks, kokio siekiama. E, turime naują įstatymą, kuris reguliuoja civilinės galimybės įsivaikinti vaiką, ypač iš vaikų priežiūros institucijos, tačiau jei nacionalinės nuostatos reguliuojančios e, įvaikinimus yra svetingos, tai tarptautiniu mastu tai yra dar svetingiau, tai susiję taip pat ir su tam tikrosmis išlaidomis, kelionių išlaidomis. Tačiau jeigu susidurėma su ilgesnė procedūra ir bandoma derinti skirtingas teisinės sistemas, tai galų gale nemanau, kad būt, turime būti nustebę, pamatę, kad tik tai 53 E, vaikus iš užsienio įsivaikino Portugalijos piliečiai ir tik tai 11 portugalų vaikų įvaikinti užsieniečių. Manau, kad panašiai yra ir kitose šalise. Ar negalime daryti išvados, kad reikėtų geriau e, nustatyti minimalius standartus, palengvinančius tarptautinį įvaikinimą, jeigu tarptautinis įvaikinimas vaikų yra geriausias sprendimas. Taip gali būti E, taip, taip kaip gali pasitaikyti. E, parlamentarai iš Graikijos ir iš Portugalijos klausė dėl vaikų išklausimo bylose, gal kolegė Silkin e, galėtų apie tai pasisakyti ir pakomentuoti vaikų amžiaus aspektą, nuo kokio amžiaus jūs rekomenduotumėte išklausyti vaikų tokiuose bylose. Ačiū. Um, well, I'm... Ačiū. Norėčiau sakyti, kad yra kažkoks konkretus amžius, tiesiog galiu pasakyti, kad 7-8 metai yra per jaunas amžius. E, Švedijoje vaikų neklausoma, nebent jiems yra 16-17 metų. Ir atsklausti vaiko teisme, mano nuomonė, nėra pats geriausias būdas. Yra kito, kitų galimybių tinkamai išklausyti vaiko. Toks, tokia mano nuomonė. Ačiū. Dėkuoju. Na, greičiausiai kitus klausimus reikia išsiaiškinti tiesioginėme pokalbėje. Galbūt e, Riklesko galėtų dar šiek tiek tiesiogiai su parlamentarais pakalbėti apie įvaikinimą. Dabar pabaigai žodis poniai Bek. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai, gerbiami kolegos. Na, iš tikrųjų, popietinis posėdis ypač įdomus, kalbėjome apie tėvų atsakomybę, vaikų apsaugą ir man sudarė įspūdis, kad e, tiek tarptautinių, tiek ir nacionalinių požiūrių labai jautrus klausimas, užverda emocijos, taip, jautris rytis ir Ir kai pažvelgėme nacionalinę teisę, tai nėra tai tenka konstatuoti, kad iškilus konfliktui tarp tėvų dėl vaikų globos, tai tuomet labai sunku rasti tinkamus sprendimus, kai būtų apsaugomi ir vaikai, ir tam tikrų požiūrių ir tėvai. O kadangi mišrių šeimų vis daugėja, vis daugėja mišrių porų, tai dar sudėtingiau. Taigi klausime, išklausime įdomių dalykų, minčių minčių, kurių nepamiršiu ir galbūt perdas ir toliau kažkam namuose ir toliau tęsime diskusiją šiais klausimais. Taip, e, dėl tų tarptautinių priemonių Briselis 2 besreglamento, tai tos priemonės, tie tarptautiniai teisės aktai padėjo gerinti situaciją, nes jie padėjo viską harmonizuoti, taip pat paspartinti procedūras ir greičiau išsiaiškinama bendravimo teisė, kaip, tai jeigu vaikas yra tampamas iš vienos vietos į kitą nuolatos, tai tikriausiai ir iš nacionalinių pavyzdžių žinote, kad tai tikrai bjauri situacija ir labai traumatiška vaikui. Na, jie ir geriausia, kai vaikas gyvena pas vieną iš tėvų ir tai reikia spręsti ir teisinių požiūrių. Ir labai svarbus spartus atveju išnagrinėjimas. Taigi, vėlgi kalbame apie vaikų teisę apsaugą, vaikų išklaus, išklausimą, taip pat kalbame apie tai, ar e, būtina išklausyti vaiką, vaiką teisme, nuo kokio amžiaus galbūt, e, amžiaus riba, tai čia būtų ar 7 metai, ar 12 metų. Na ir tikriausiai būtų verta pamastyti, kaip išklausyti vaikų kokius metodus taikyti ir čia reikėtų specializacijos, be kita ko teisėjų specializacijos, o taip pat reikia specifinių aplinkybių, specifinių patalpų, specifinių vaikų apklausos priemonių, specializuoto advokato arba pasitikėjimo asmens. Uh, tokios mans, kuris turi pasitikėjimo santykių su vaiku, tai yra asmens, kuris lydi vaiką ir tokiu būdu būtų užtikrinama, kad vaikas bus išklausytas ramiai ir vienas ar kitas tėvas nesikeš ir jo neįtakos. Aš manau, kad būtent tarptautinėse bylose ir atvejuose tai yra labai svarbus. Na, kai kalbame apie tarptautinį tokių konfliktų e, kontekstą, reikia konstatuoti dar štai ką. Galbūt reikėtų kurti Europoje bendras vertybės, liečiančias vaikų teisės, tėvų galimybės, tėvų atsakomybę, pasitikėjimą kitų teisinėmis sistemomis, bendravimo teisės, taip pat direktyvos pasitvirtinusi praktika, praktikos mainai. Na, iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų keičiamas e, patirtimi. Taip pat būtų kalbėta apie tarpininkavimą tarptautiniu lygiu, galbūt šios procedūros dar nėra tobulos, tačiau kai sustarime su konfliktais, vis dėlto galima būtų bandyti tuos konfliktus spręsti teisiniu keliu, bet galima pasitelkti ir alternatyviais priemonės. Svarbiausia, kad tokios priemonės būtų pripažįstamos, nors galbūt jos nebus tiesiogiai gyvendinamos. Taigi tas tarpininkavimas, parama labai svarbus dalykas, ypač kai kalba apie eina, apie bendravimo, globos teisės. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip tai gyvendinti praktiškai, kokio reikia tinkamo teisinio pagrindo ir konteksto ir kaip suteikti informaciją apie tai tam, kad žmonės žinotų ir galėtų pasinaudoti tomis galimybėmis. Taip pat buvo daug kalbėti ir apie vaikų grobimo atvejus. Aišku, tokiais atvejais reikia primti sprendimą, kur vaikas gyvens. Bet gal būtų geriau nuo pat pradžių e, informuoti para, poras padėti jiems sužinoti apie konfliktų galimy, sprendimų galimybės ir manau, kad tarptautinėme kontekste reikia gilintis į šios aspektus. Pirmininkė, dėkoju. Baigėme šią seminarą dalį, kurioje kalbėjome apie vaikų ir tėvų teisės. Dėkoju visiems už įdomius pasisakymus ir indėlius. Buvo iškelta daug problemų. Ir dabar perdėksiu žodį ponu Berlingėm, mūsų teisės reikalų komiteto vicepirmininkui, kuris pirmininkė pirmininkaus per paskutinę mūsų seminaro dalį. Prašau.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 Europos kūrimas šeimoms, piliečiams ir civilinio, civilinių dokumentų pripažinimas e, dėl piliečių judėjimo gali kelti problemų. Gal jūs taip ir negalvojate, tačiau aš galvoju, nes Europos piliečiai turi teisę laisvai judėti visoje teritorijoje, gyventi bet kur Europos Sąjungoje ir jeigu taip yra, kiekvienas pilietis turi turėti savo tapatybės kad jų tapatybė būtų pripažįstama bet kurioje valstybėje narėje, kurioje pasirinktų gyventi. Taigi, piliečiai turi turėti galimybę įrodyti savo civilinį statusą, kad galėtų e, pasinaudoti tomis galimybėmis, kuriomis naudojasi kiti tos valstybės gyventojai. Tai ir reiškia judėjimo laisvę. Nereikia tik tai apie tai kalbėti, reikia užtikrinti, kad uh, būtų gerbiamas žmonių orumas ir kad žmonės būtų pripažįstami. Šią laisvę mes turime užtikrinti ir užtikrinti, kad ji būtų budriai saugoma. O piliečio statusas yra tai, ką jis pasiima su savimi ir turi su savimi. Taigi tai turi būti lengvai pripažįstama ir gerbiama visoje ES be didelių biurokratinių kliučių. Piliečiai neturėtų jausti, kad jie yra svečiai kitoje valstybėje narėje. Jie neturėtų jaustis, kad jie prašo kažkokių nuolaidų, neturėtų jaustis, e, neturėtų gėdytis dėl to, kad jie skiriasi nuo kitų. Todėl tai todėl yra labai svarbu pasiekti jų tapatybės pripažinimo jeigu piliečiai persikelia iš vienos valstybės narės į kitą, jie turėtų turėti galimybę naudotis teisinių testinumu. Per metus pasitaiko 15 tūkstančių atvejų, kai registruojamas civilinis statusas ir apie trečdalį jų yra susijęs su tarp valstybiniais persikelimais. Klausimas, šis klausimas turi didelį mastą. Ir e, oficialių dokumentų, sertifikatų pripažinimo pasiekimas yra gyvybiškai svarbus. ES yra 80 tūkstančių civilinio statuso e, institucijų ir atrodo, kad yra 80 tūkstančių kliučių, nes biuros reiškia biurokratiją, o biurokratija reiškia kad viskas tampa sudėtingiau. Lengviausia, jeigu tokiame biure dirbi, yra pasakyti, atleiskite, negaliu to padaryti. Reikia tai užbaigti, nes ši teisė turi galioti, dėl jos nereikia, neturėtų reikėti kovoti. Žmonės turi turėti teisę nesusidurti su tokia biurokratija. Taigi teisinis dokumentų cirkuliavimas, vertimas. Kartais tie vertimai užtrunka ir kainuoja papildomas išlaidas. Daugeliai piliečių tai yra, yra jau vien tai yra didžiulė kliūtis. Maniau, kad turiu tarti keletą žodžių įžanginių žodžių apie tai, kokia yra svarbi ši problema, nes su ją piliečiai susiduria tiesiogiai. Aišku, ne visiems tenka keliauti iš tiesiai iš vienos šalies į kitą, tačiau kaip ir kalbant apie viską Europoje yra spragų, spragų biurokratinė prasme Tačiau rengiant e, dokumentus kitai valstybei, tai, tai pasitaiko, kad e, tam tikrą dokumentą e, paversti kitos, kitai valstybei suprantama kalba yra sunku, kad iškyla kliučių, tai reiškia, kad piliečiai negali pasinaudoti savo tais, teisėmis. Kodėl taip sunku, kad tavo civilinį statusą pripažintų kita valstybė narė. Kiekvienam iškyla tuomet problemų. Pavyzdžiui, pavardės klausimas gali tapti problema kai kuriuose šalise. Kai kuriuose šalise turi dvigubą pavardę, kitos šalis to nepripažįsta. Ir liepia pasirinkti vieną. Kai kurios šalis nepripažįsta tam tikros tautybės. Viename pase gali turėti vieną pavardę, kitame pase dvi pavardės, tuomet e, gali kilti problemų, gali būti nepripažįstamas kaip pilietis tarp, dėl tų netitikimų tarp pavardžių. Tai tuomet netinki tam tikrų teisę. Ta? Na, žinoma, juk turi teisę turėti pavardę. Turi teisę turėti būti, turėti būti savimi. Ir pats gali pasakyti, kas tu esi ir kokia tavo pavardė, o ne kažkoks klerkas. Taigi, kasdienėme gyvenime tai yra labai svarbu. Yra didžiulių netitikimų, pavyzdžiui, vedybų srityje. Aš nekalbu vien apie tos pačios lyties žmonių e, vedybas ar civilinę partnerystę kai kuriuose e, sistemose tokie dalykai pripažįstami, kitose ne. Taigi yra daug klausimų susijusių su vedybų teise ir tie skirtumai gali kelti didelių problemų. Pavyzdžiui, sertifikatai. Mums reikia, kad jie būtų pripažįstami. Taigi, kai yra skirtumų tarp nacionalinių teisės sistemų, sukūriamos kliūtis laisvam judėjimui. Europos parlamentas ėmėsi šio klausimą, atkreipdamas kitų institucijų dėmesį ypač nacionalinių institucijų, į būtinybę spręsti šių praktinių problemų, su kuriamis susiduria piliečiai, klausimus dėl skirtumo tarp nacionalinių sistemų. Praeitų metų lapkričio 25 dieną buvo patvirtinta Stokholmo programa, kur numatyta e, galimybė kreiptis į valstybės narės, užtikrinti, kad būtų pripažįstamos visos piliečių teisės visoje Europos Sąjungoje. Dėl to tarpusavio, nacionalinių dokumentų tarpusavio pripažinimas, dokumentų susijusių su civiliniu statusu, yra labai svarbus Europos teisės erdvėjai. Tai turėtų būti įvairių sertifikatų, akademinių kvalifikacijų ir taip toliau pripažinimas. Tačiau, kai kalbam apie civilinį statusą, nenorime, kad būtų vienodi teisės aktai visose valstybėse. Mes čia ne apie tai kalbame, kalbame apie tarpusavę pripažinimą ir pasitikėjimą. Jeigu nepatinka tai, kas daro kita šalis, tai nereiškia, iš to reikia kelti, kad reikia kelti problemą ir taip sudaryti kliūtis laisvam judėjimui. Būtent e, šią prasme komisijos žalioji knyga yra žingsnis į priekį, pripažįstant įvairios dokumentų formas ir darant taip greitai. Taigi jūsų nuolankus e, tarnas parengė dokumentą dėl Stokholmo programos įgyvendinimo ir viena problema, apie kurią kalbėjome, tai pagarba piliečių reikalavimams. Daug piliečių mano, kad reikia patvirtinti priemonės visoje Europos Sąjungoje, kad būtų palengvintas teisės priemonių pripažinimas, teisinių priemonių susijusių su civiliniu statusu pripažinimas pagal Eurobarometro duomenis. Taigi žmonės nori bendro veiksmo, kad piliečiai būtų, galėtų pasinaudoti savo teisėmis kur jie bebūtų. Tai yra teisė į pavardę, tapatybę, galimybę įrodyti savo pavardę, savo tapatybę, galimybę turėti šeimą, vesti. Tai yra pagrindinės teisės. ES turi tarnauti piliečiams. Ir to siekiame mes visi. Nacionalinis egoizmas neturėtų būti kliūtis vien tik tai dėl nacionalinių sistemų skirtumų nereiškia, kad nu, turi būti kliučių laisvam judėjimui. Na ir aišku, neturėtų būti pakertamas pasitikėjimas kitos šalies teisės sistemos tinkamumu. Taigi, Europos parlamentas kreipiasi į nacionalinius parlamentus, kad kartu dirbdami ir taip pat ir su pilietinė visuomenė galėtume uh, vesti dialogą ir eiti priekin šioje srityje. Taigi dabar norėčiau pradėti diskusiją. Noriu pasveikinti keletą ekspertų. Europos komisija pristatys žalę knygą skirtą civiliniam statusui. E, taip pat yra Tarptautinė civilinio statuso komisija, kur yra gana maža, tačiau plečiasi, siekdama palengventi vyriausybių bendradarbiavimą šioje srityje. Na ir noriu priminti kalbėtojams, kaip visada, čia e, ribojame pasisakymų laiką - 10 minučių. Na ir pirmiausia, Polis Lagardas. Profesorius Polis Lagardas, teisės profesorius Paryžiaus universitete. E, jo Dokumento pavadinimas yra civilinio statuso dokumentų registravimas ir pripažinimas tarp valstybiniais atvejais, esama situacija valstybės narėse ir ES lygmens iniciatyvos. Prašom, profesoriu Lagardai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip pasakėte savo žanginėse pastabose, visi piliečiai turi teisę judėti, ES ir įsikurti kitoje valstybėje narėje. Tai reiškia, kad jų civilinis statusas ten taip pat turi būti pripažintas. Tai yra tas statusas, kuris yra nurodytas oficialiuose pažymėjimuose. Piliečiai turi turėti teisę judėdami pateikti tuos pačius dokumentus ir ne, Jie neprivalėtų kiekvienai valstybė išsimti naujo dokumento. Tačiau dabar dar šis klausimas ne, neišspręstas. Tartautinė civilinio stato, statuso komisija, kuri dirba Strasbūre, yra nedidelė e, nevyriausybinė organizacija, atsiprašau, tarp vyriausybinė organizacija, jai skirtas nedidelis biudžetas, bet ji bando spręsti civilinio statuso, civilinį statusą nurodančių dokumentų pripažinimo klausimą. Ir šiandien daryčiau išvadą, kad ES ir ši tarptautinė komisija turėtų bendradarbiauti ir tai būtų naudinga visiems Europos piliečiams. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai detaliau. Kai judate, vykstate kitur, savo, jūsų civilinis statusas nesikeičia. Ir atrodo, kad turėtų būti nesunku įrodyti savo civilinį statusą. įvykiai, kurie keičia civilinį statusą ir kurie įvyksta užsienyje, taip pat turėtų būti pripažinti ir atitinkamai registruoti e, tame dokumente liudijame, kuris įrodo liudija žmogaus civilinį statusą. Jeigu žmogus nori susituokti kitoje šalyje, užtikrinti, kad jo vaikai eitų į mokyklą kitoje valstybėje arba išeiti į pensiją, išėjęs į pensiją gyventi kitoje valstybėje, jis turi pateikti dokumentą, e, liudijantis jo civilinį statusą. Ir toks pilietis gali susidurti su įvairiomis problemas. Visų pirma, vertimo klausimai, dokumento vertimo klausimai. Na, negalima tikėtis, kad šalis, kurioje žmogus apsigyvena, supras, būtinai bus suprantama ta kalba, e, kuria bus parengtas tas dokumentas jeigu jis yra kitos šalies dokumentas. Tarptautinė civilinio statuso komisija yra parengusi keletą konvencijų skirtų valdžios institucijoms, kad jos būtų lengv, lengviau pripažinti įvairius e, civilinį statą liudinčius dokumentus, pavyzdžiui, tokius kaip gimimo, santokos liudijimai, ir siekiama suderinti, suvienodinti tuos liudijimus, kad juos būtų nesunku e, atpažinti tą konvenciją pasirašiusioms valstybėms. Tai kalbu apie 1976 metų konvenciją dėl e, liudijimų parengiamų įvairiomis kalbomis. Yra ir kitas e, pasiūlymas, kurį pateikė Europos komisija ir konkrečiai ponė Reding. Ir tai yra siūlymas parengti vieningą civilinio statuso dokumentą, kuris, kurį, kurį pateikęs Europos pilietis galėtų visada e, įrodyti savo civilinį statusą. Šia, šį pasiūlymą Tarptautinė civilinio statuso komisija pateikė prieš keletą metų, jis visai įdomus. Uh, tačiau yra, susi, tačiau yra praktinių sunkumų susijusių su to pasiūlymo įgyvendinimu, nes tas e, dokumentas bus, būtų rengiamas jau egzistuojančių liudijimų pagrindų ir tame vieningame dokumente, tas vieningas dokumentas turėtų būti paprastas ir ten tarsi atsiras informacijos ir pareiškimų, kurios kurią neprivalu atskleisti kitoje valstybėje nare ir kurios asmens gali nenorėti atskleisti. Toliau, kaip viskas vyksta tokiais atvejais, jeigu gimstate vienoje valstybėje, jūsų tėvai užtikrina, kad jūs oficialiai pripažįstamas vaikų kitoje, susitokėte trečioje ir taip toliau. Visa, visose šiuose etapuose bus sudaromas dokumentas, aktas, kuris liudys, kad asmens civilinis statusas pasikeitė. Tačiau asmuo turi turėti teisę į tai, kad visi tie įvykiai būtų užregistruoti viename registre. Gyvenimas tikrai būtų daug paprastesnis, jeigu tai būtų užregistruota vienoje valstybėje, žmogus gyvenama valstybėje. Ir tarptautinė civilinė statuso komisija uh, rengia dokumentą dėl tokių atvejų. Pavyzdžiui, jeigu vienoje valstybėje išduodamas gimimo liudymas arba mirties liudymas, ta valstybė narė turėtų išsiųsti tokią informaciją apie tai į tą šalį, kurioje e, asmuo yra gimęs. Taip pat, kad tam, kad pripažinimo procesas tarp valstybių narių būtų paprastesnis, mes parengėme suvienodintų blankų ir formų, kurias reiktų užpildyti. Tačiau viskas paprasta atrodo teorijoje, teoriškai, o praktiškai viskas yra sudėtingiau. Neaišku, kokią informaciją reikėtų perduoti kitos valstybės e, institucijai, taip pat aktuali informacija. Tai, kas yra aktuali informacija, gali būti skirtingai suprantama skirtingose valstybėse narėse. Bet vėlgi, E, vyksta darbas ir greitai jau bus parengtas galutinis pasiūlymas. Registrus atnaujinti įmanoma tik tuo atveju, jei įvykiai, dėl kurių pasikeitė asmens civilinis statusas, yra kaip po tokie pripažįstami šalyje, kuriai būtų siunčiama informacija, kuri gautų informaciją kalbu apie civilinio statuso pasikeitimą užsienyje. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, asmuo įsikūrė užsienyje, e, jis pateikė civilinio statuso, e, civilinio statuso liūdinti dokumentą, kuris, tikėt, tikėkime, yra priimtinas, pripažįstamas toje šalyje. Ir visi įvykiai, kurie yra įrašyti civilinio statuso dokumente - gimimas, e, santoka, mirties fiksavimas turi būti pripažintas ir žmogaus gimtos mens gimtinėje, ne tik toje šalyje, kurioje jis įsikūrė. Europos Sąjunga yra šios ryties pionierė, ypač ištokų pripažinimo srityje. Mes daug kalbėjome apie Briselį 2 bis reglamentą, pagal kurį toks pripažinimas yra įmanomas. Teisingumo teismas taip pat domėjosi, yra domėjęsis Europos pilietybės klausimų Gomkin ir, ir Pol byloje. Tačiau tikrai dar reiks daug nuveikti ir toli nueiti, kol uh, galėsime, kol galėsime džiaugtis vis, kol susidarys tokia situacija, kuomet visuotiniai bus pripažįstamas civilinio statuso pasikeitimas, pavyzdžiui, trečiojoje šalyje. Nes ta, ta valstybė, pavyzdžiui, gali nuspręsti, kad tokių konkrečių kažkokių įvykių ji nepripažįsta pagal tarptautinę privatinę teisę. nelaiko jų įvykiais pakeičiančiais civilinį statusą. Iš tikrųjų bandome išsiveršti iš šių tramdomųjų marškinių, kuriuos už, mums uždeda šiuo metu galiojantis teisės aktai. Pavyzdžiui, neseniai e, parengta konvencija dėl lyties pakeitimo, pavardžių keitimo, taip pat registruotų partnerysčių pripažinimo. Čia turime pripažinti tris dalykus. Suvokti tris dalykus. Labai sunku užtikrinti, kad civilinis statusas būtų pripažintas arba jo pakeitimai būtų fiksuojami, kai asmuo yra užsienyje. Manau, kad reikėtų pasiremti Tarptautinės civilinės statuso komisijos sukaupta patirtimi ir tai galima daryti keliais būdais. ES galėtų išsirankioti iš tos tarptautinės civilinės statuso komisijos parengtų konvencijų jai tinkamiausias ir taip atsirastų Europos sąjungos instrumentas. Ir taip pat reiktų pasinduoti tos komisijos patirtimi įgyvendinant tuos instrumentus. Kitas būdas būtų paraginti ES valstybės narės ratifikuoti kai kurias iš tų konvencijų, pavyzdžiui, 16 konvencija, kurią ką tik minėjau, dėl liudijimų išdavimo įvairiomis kalbomis, keliomis kalbomis arba dėl partnerysčių pripažinimo. Dar vienas būdas ES galėtų tapti šiuo metu toje tarptautinėje civilinio statuso komisijoje vykstančių dėrybų šalimi tos konvencijos ša, tos komisijos konvencijos kol kas ne, nesuteikia galimybės e, regioninėms ir, ir kitokioms organizacijoms tapti jos nare. Tačiau niekas mums netrukdo prisijungti prie naujų susitarimų, dėl kurių dabar deramasi. Su šia komisija dirbau daugelį metų jau. Taigi manau, kad verta panagrinėti tuos du požiūrius ir taip pasirūpinti mūsų piliečių gerovę. Dėkoju, ponė profesorių Lagar. Ir dabar suteiksiu žodį Šantal Nast. Ji yra tarptautinės komisijos dėl civilinio statuso direktorė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai labai malonu pasisakyti po pono Lagarto, tikriausiai pakartos vieną ar kitą jau jo minėtą dalyką, tačiau dabar trumpai nušviesiu tarptautinės Vilnių statuso komisijos darbą. Tai iš tikrųjų labai platis rytis, taigi viską e, nurodyti bus sudėtinga, tačiau vardų, pavardžių ir registravimas vienas iš mūsų darbos ryčių. Ir tai susijęs su tomis šiandieną mūsų aptartomis problemomis. Tačiau kita vertas e, susitelksiu tik tais į keletą problemų susijusių su CIC. Ponas Lagartas, jis sakant, jau daug minėjo, tiesiog atkreipsiu dėmesį į raštų pateiktą tekstą, kur galite susipažinti E, už ką atsakinga yra mūsų komisija. Taigi yra dvi svarbios sritis, tai yra e, harmonizavimas, registrų e, e harmonizavimas, o kitas dalykas e, informacijos apie civilinį statusą mainai. E, ir dokumentų skirtų užsienio išdavimas. Na, jeigu valstybėse narėse teisinės nuostatos yra panašios ir pilietis nori gauti kažkokį pažymą, liudimą ir jeigu jisai gyvena užsienį, tai jis vis tiek yra suinteresuoti gauti atitinkamą dokumentų išrašą. Uh, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena, kur yra jo gyvenamoji vieta. Na ir tai reiškia, kad toks pilietis turi turėti galimybę uh, gauti tokius liūdimus pažymas ir keliauti. Na ir ta teisė į laisvės mens judėjimą neturėtų apsižiriboti vien žodžiais. Ir konkrečiai mūsų komisijos darbė čia tikrai žodžiais neapsiribojame, nes jau 60 metų mes nu, vadovavomės šiuo principu tam, kad uh, palengvintume tarptautinę asmens statusą įrodančių dokumentų cirkuliaciją. Juola, kad mm, jeigu yra naudojami kažkokie tarptautinių lygių pripažįsti modeliai, tai nereikia atskirai vertimo ir pripažinimo. Na, ketvirtame priedė yra pateiktos formos, kurios yra pateiktos įvairiomis kalbomis, nurodyta, kokius laukelius reikia pažymėti e, ir tokiu būdu užsienio piliečiai um, gali pateikti tas formas. Na, kai tų kalbų pasidarė per nelik daug, tai pat sukūrėme kodavimo sistemą, ketvirtame priedė yra pateikti konkrečiai konkretus dokumentų pavyzdžiai. Tai yra tų dokumentų, kuriuos apdaroja mūsų komisija ir kurie yra naudojami e, tarptinėse teisinėse santykiuose. Na, kaip jau šis mm, svarbiausias e, yra 76 metais vienoje pasirašyta konvencija, prie jos jau prisijungė 20 um, valstybių ir 16 konvencija yra euro valiutų modelių. Kaip išduoti dokumentus, pavyzdžiui, gimimo liūdimai, santokos liūdimai ir panašiai. Toliau 20 konvencija liečianti piln... tinkamumą santokai, atitinkami liūdimai išduodami nuo 80 metų, jie išduodami 20 šalių. Na, vartomos savokos šiuo metu yra derinamos Na ir tas pasakytina ir apie homoseksualias santokas, kurios jau yra leidžiamas kai kuriuose valstybėse narėse ir yra registruojamas. Norėčiau atkreipti dėmesį į 17 konvenciją iš 77 metų dėl patvirtintų um, dokumentų galiojimo. Ir tokiais atvejais e, galima atsisakyti visų liūdimų ir pažymų liečiančių civilinį teisę statusą tvirtinimo, taip pat liūdimų liečiančių na, e, pilietybę, gyvenamąją vietą, taip pat ir dėl kitų dokumentų, pavyzdžiui, santokos liūdėjimui ar kažkokiu kitokiu liūdimu ir yra numatytas kontrolės mechanizmas tam, kad viską, kad išduodančioji institucija galėtų viską kontroliuoti, net ir skirtingas kalbinės versijas tiek dėl uh, tvirtinimo. Kitas dalykas yra elektroninės platformos projektas. Na, dėl šios platformos vyko daug diskusijų, be kita ko ir finansavimo aspektų. Tai yra ambicingas projektas, kuris reiškia, jog būtų pasitelktas pasitelkimas technologijos išduodančios asmens dokumentus. Ir tokiu būdu būtų palengvintas piliečių ir šeimų gyvenimas Europoje sąjungoje. Na, konkretus darbai susijęs su tokios elektroninės platformos dėgymu prasidėjo 2008 metais ir buvo nuspręsta parengti prototipą, kuris leistų įvertinti tokio e, projekto įgyvendinamumą, tinkamumą. Ir 2009 metais prototipas buvo skirtingai parengtas, dabar jau komisija bendrai finansuoja šią platformą. Ir ten yra, jis lečia tarptautinius teisinius projektus ir programas. Na, iš pradžio tai žiūrėjome grinai į bendravimo komunikacijos priemonę, tam, kad nereikėtų pastelgti pašto, pasitelktus būtų naujos technologijos, tačiau uh, platforma plėtos ir toliau po pirmojo etapo, kai platforma buvo naudojama tik dokumentų pristatymui. Uh, liečiančius CC e, sustarimus tarp valstybių narių, tai dabar platforma jau apima ir dvišalius sustarimus, bei atitinkamus informacijos mainus, taip pat informacijos mainus su kitomis tos pačios šalies institucijomis, kurios, kuriams nebereikia steigti atskirų savų platformų. Taigi paprastumas, saugumas, veiksmingumas bei e, priežiūros naudojimo kaštai turėtų būti kiek įmanoma sumažinti. Jūsų turimų dokumentų penktame periode yra nušviesta numatyta sistema, taip pat galima ir CIC tinklapį susipažinti su šios sistemos projektu. Dar šiek tiek apie charakteristikas. Na, civilinės metrikacijos registro darbuotojai gali naudoti šią platformą. Na, aišku, priklausomai nuo to, ar tai leis e, kompiuterimas kompiuterinės sistemos ir bus laikomasi saugos aspektų. Na, reikalingos atitinkama, reikalinga atitinkama programinė įranga. Uh, Um, ir šiaip programinė įranga yra paprasta, jie lengva ir patogu naudoti ir naudojamos atitinkamos siuntimo sistemos tam, kad dokumentai būtų ga, siunčiami ir gaunami, tik tais gavėjas identifikavęs gali iššifruoti dokumentą, prie tų šifruotų dokumentų galima siūlyti pridėti paprastą tekstą su papildomais duomenimis. Na, priedė, CC priedė yra įvairių rimis kalbomis patiktų formų. PDF formatu, kitais formatais viskas yra verčiama. Na ir po to viską galima atnaujinti nacionalinėse domenų bazėse. Taigi tai tikrai labai palengvina uh, dokumentų liečiančių pilietinį statusą cirkuliavimą, tai tikrai palengvina administracijos institucijų piliečių gyvenimą. Uh, Ir taip pat ir tų institucijų ir tarnybų gyvenimą, kurios atsakingos už atitinkamų dokumentų liečiančių asmens statusą išdavimą yra sumažinami laikotarpiai, terminai, kaštai, nes jeigu viskas būtų teikiama popieriaus reforma, tai užtruktų ilgiau būtų brangiau. Taigi tikrai e, naudojant ir siunčiant dokumentus, tai iš tikrųjų žingsnis į priekį ir Taip pat informacijos mainai yra supaprastinti tarp skirtingų valstybių narių, tarnybų ir institucijų, yra užtikrinamas bendradarbiavimas ir komunikacija tarp naudotojų, taip pat dokumentų perdavimas yra saugesnis ir taip pat yra sumažinama sukčiavimo rizika siunčiant asmens dokumentus, nes šis fenomenas vis labiau plinta. Aišku, čia dar reikės sudėti tam tikrų e, pastangų, tačiau turime ko labai motivuotą komandą, kuri ak, ak, dirba ir, aišku, bandome žengti koja kojon į priekį su technologijų raida ir remiamės atitinkomis konvencijomis, kuris yra teisinis pagrindas. Na, tai yra atviri dokumentai įtvirtinti konvencijose ir jos neužkirta toms valstybėms narėms kelio, kurios na, nori prisidėti prie šios institucijos. Vis dėlto neužkirstas kelias joms prisijungti prie mūsų ir naudoti šią platformą. Labai ačiū. pona Nast. Dabar žodis Europos komisijai. Pone, poniai Sala Sastamoinen. Iš teismų bendradarbiavimo civiliniuose reikaluose skyriaus. Ji kalbės apie Europos komisijos žalę knygą skirtą civiliniam statusui. Prašom, pana Sastamoinen. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir pateikti komisijos idėjas, pagal kurias bus rengiama žalioji knyga, skatinant palengvinti, siekiant palengvinti civilinių dokumentų cirkuliavimą. Ši žalioji knyga bus patvirtinta gruodžio mėnesį jau greitai. Taigi aš kalbu apie tas idėjas, kuriuos turime šiandien ir jos bus patvirtintos patvirtinus žaląją knygą. Kalbu paskutinę šiandien, taigi galbūt aš kartuosiu kai ką, kas jau buvo pasakyta e, per visą šią įdomią dieną. Taigi prašau kantrybės. Mano pasisakymas susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, kalbėsiu apie esamą situaciją, o po to pateiksiu viešųjų konsultacijų turinį. Taigi, kodėl pirmiausia komisija imasi veiksmų, pradedama konsultacijas, tam, kad būtų galima palengvinti viešųjų dokumentų cirkuliavimą ir jų pripažinimą. Iš šios dienos diskusijų priežastis tikriausiai tapo aišku. Europos piliečių judumas yra tikrovė ir e, jį skatina pilietybės teisės. Manoma, kad maždaug 12 milijonų žmonių studijuoja, dirba ar gyvena kitose valstybės narėse, o ne savo nacionalinėje valstybėje. Tačiau tie piliečiai susiduria kasdien su tam tikromis kliūtimis susijusiamis su viešaisiais dokumentais, kai jiems reikia pasinaudoti teisėm, savo teisėmis. Tai pabrėžė neseniai komisijos ataskaita paskelbta 2010 metais apie sąjungos pilietybę. Tai taip pat buvo patvirtinta Eurobarometro tyrimo skirto civiliniam teisingumui E, kuris bus buvo paskelbtas spalio mėnesį, rezultatai. Pagal rezultatus, trys ketvirčiai Europos piliečių yra už tai, kad būtų patvirtinos priemonės palengvinančios e, viešųjų dokumentų cirkuliavimą tarp valstybių narių. Komisija jau anksčiau užsakė du tyrimus, siekdama nustatyti, kokios yra problemos, su kuriamis susiduria piliečiai šioje srityje. Vienas tyrimas buvo susijęs su viešųjų dokumentų legalizavimu, o kitas tyrimas buvo susijęs su civiliniu statusu valstybės narėse. Abu tyrimai yra paskelbti Europos komisijos svetainėje. Vienas iš problemų šaltinių yra reikalavimai teikti valstybių narių įstaigoms viešosius dokumentus įrodančius civilinį statusą kad būtų galima pasinaudoti tam tikrą teisę ar vykdyti pareigą. Toks dokumentas gali būti administracinis dokumentas, notaro aktas, civilinio statuso dokumentas, kontraktas ar teismo sprendimas. Piliečiai gali susidurti su problemomis, nes tokie dokumentai ne visada yra priimami valstybės narios institucijos be tam tikrų administracinių formalumų, pavyzdžiui, legalizavimo ar apostilės pateikimo. Tokiais atvejais piliečiai užduoda konkrečius klausimus. Kurios kompetentingos institucijos gali man suteikti tą legalizavimą? Ar būtina ten vykti asmeniškai? Kiek tai man kainuos? Ar tie formalumai bus atlikti pakankamai greitai? Man reikia dokumentų rytoj, ar galėsiu juos gauti? Ar reikės vertimo? Tai galbūt ir nedideliai klausimai, tačiau jie sukelia e, netikrumą ir susierzinimą piliečiams. Galbūt jie nesikreips į teismas tokiais klausimais, tačiau toks susierzinimas ir netikrumas nesus, e, netitinka Europos piliečiams kūrimo tikslo. Kai kalbame apie civilinio statuso dokumentus, kyla kitas klausimas. Būtent jų poveikio pripažinimo, turinio pripažinimo klausimas. Tai dokumentai, kur uh, oficiali institucija pažymi oficialų statusą, piliečio statusą gimimą, vedybas, mirtį ir kaip esame girdėję, šie dokumentai nebūtinai sukelia poveikį kitoje valstybėje narėje. kiekviena valstybė narė turi savo taisyklės, esminę teisę, privačią e, teisę, procedūrinės e, taisyklės ir jos skiriasi visoje Europoje. Pavyzdžiui, tėvystė nustatyta vienoje valstybėje narėje ir patvirtinta dokumentu nebūtinai gali būti pripažinta kitoje valstybėje narėje dėl nacionalinių taikinių taisyklių skirtumų. Taigi tam, kad būtų galima išspręsti šias problemas ir piliečių teisės sąjungoje padaryti veiksmingesnės praktikoje, mes pradedame viešasias konsultacijas, paskelbdame žalėją knygą. Ir joje mes apimame du klausimus. Tai yra laisvas viešųjų dokumentų judėjimas ir civilinio statuso dokumentų pripažinimas. Šie du klausimai įtraukti todėl, kad per ilgesnį laikotarpį ateityje, kaip sakoma Stokholmo veiksmų plane, komisija kviečiama apsvarstyti galimybę pateikti du teisėkuros pasiūlymus vėliau Stokholmo programos vykdymo eigoje. Jie yra susiję su dokumentų cirkuliavimu panaikinant legalizavimo ar postilės reikalavimus tarp valstybių narių. Ir antra, dėl tam tikrų civilinio statuso dokumento pripažinimo. Taigi, kad galėtume parengti tuos du skirtingus pasiūlymus, turime uh, surinkti viešasias konsultacijas šiais dviem klausimais. Jeigu pakalbėsime apie pirmąjį klausimą, apie viešųjų dokumentų cirkuliavimą, tai tai dokumentai, kurie įrodo tam tikros faktus ir jie yra reikalingi piliečiui pateikti institucijoms. Labai dažnai valstybinės institucijos reikalauja patvirtinimo per legalizavimą ar apostilės pateikimą. O tikslas, aišku, yra, na, žinoma, protingas, tai yra autentikuoti dokumentą, įrodyti, kad tai yra teisingas forma ir turinių dokumentas taip užkertamas kelias sukčiavimui. Be kita ko, po legalizavimo ar apostilės dokumentas gali būti teikiamas kitoje valstybėje narėje. Tačiau formalumai praktikoje yra našta piliečiams, tam reikia laiko ir pinigų. Kai, kadangi esame ES, kur vyroja turėtų būti didesnis pasitikėjimas bendroje teisingumo erdvėje. Komisija klausė, ar netėjo laikas panaikinti legalizavimo reikalavimus, taip pat apostilės reikalavimus visiems viešiesiams reikalavimams, kai jais keičiasi valstybės narės. Taigi šis klausimas bus keliamas žaliojo knygoje. Toks panaikinimas galėtų būti lydimas administracinio bendradarbiavimo tarp institucijų, keičiantis informaciją, kad būtų galima kreiptis instituciją kilmės šalyje, jeigu yra abejonių ar klausimų dėl dokumento. Sprendžiant vertimo klausimą arba mažinant jų poreikį, galima taip pat e, svarstyti standartizuotų formų klausimą. Šiandien jau turime patirties ir iš, tikrų, iš kitų tarptautinių organizacijų šiuo aspektu. Antras klausimas e, dėl tarpusavio pripažinimo civilinio statuso dokumento taip pat yra svarbus tarpvalstybinėse situacijose svarbu žinoti, ar teisinė situacija kilusi vienoje valstybėje narėje bus ar nebus pripažinta kitoje valstybėje narėje. Šiandien yra vienas civilinio statuso aspektas, kuris pripažįstamas. Tai yra skirybų status, išsiskyrusio asmens statusas, jeigu tai yra Briuselio antrojo bis reglamento kontekste. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išsiskyręs Graikijoje, gali e, vesti kitoje šalyje ir toks jo išsiskyrimo statusas būtų priimtinas kitoje valstybėje narėje. Mes klausome, ar kitoks civilinis statusas galėtų taip pat būti priimtinas. Pavyzdžiui, pavardė, pavardžių keitimas, na ir panašiai. Visi šie dalykai susijęs su lingvisniais, kultūriniais faktais ir, žinoma, dėl šių priežasčių egzistuoja skirtingos taisyklės, pavyzdžiui, suteikiant vardą ar pavardę. Tačiau yra situacijų, kai ir skirtingose valstybės narėse asmuo gali turėti skirtingos vardus ar pavardės ir tai yra asmens tapatybės klausimas. Kaip esame girdėję, nemažai darbo atlikta tarptautinėje sferoje, civilinio statuso srityje ir egzistuoja tarptautinės konvencijos, tačiau ne visos e, valstybės narės yra pasirašiusios šias konvencijas, taigi problemos neišspręstos. Tačiau žinoma, ES galėtų pasinaudoti tarptautinės e, komisijos dėl civilinio statuso patirtimi šioje srityje ir mes labai atidžiai ir susidomėjimu sekame jų bandomojo projekto vykdymą dėl skirto elektroniniam civilinio statuso dokumentų perdavimui. Taigi iššūkis yra ieškoti būdų, kaip išspręsti piliečių problemas susijusias su civilinio, dokum, civilinio statuso dokumentų pripažinimu. Ir žalioji knyga taip pat kelia klausimus šiuo aspektu. Komisija dabar yra proceso pradžioje, mus domina visos suinteresuotų šalių nuomonės ir mes būsime dėkingi už jūsų atsakymus į šią konsultaciją, kuri vyks iki kitų metų balandžio mėnesio. Taigi, pagaliau norėčiau baigdama padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jis organizavo šią labai įdomią dieną. Mes susilaukime daug ko, daug dalykų, apie kuriuos pamastysime įvairiomis temomis, įskaitant paskutinę temą, tai yra civilinio statuso klausimą. Ačiū uždėmesį. Ačiū komisijos atstoviai. Žinoma, e, aišku dabar, kad turime konsultacijų perspektyvą, o na, dabar turime šiek tiek laiko diskusijai. Norėtume išgirsti ir nacionalinių parlamentų atstovų e, reakciją, bet Europos parlamentarai taip pat gali pasisakyti, jeigu nori. Taigi, ar kas nors nori žodžio? Pone Tain. Na, aš noriu pasisakyti ne kaip Europos parlamento atstovio, kaip Vokietijos notarė. Na ir tikrai sutinku, kad pripažįstant asmens statusą įrodančius dokumentus kyla daug sunkumo. Tie dokumentai reikalingi sudarant sutartis, pavyzdžiui, perkant nekilnojimą turtą, sklybą, e, testamento paveldimo atvejais. Taigi iš tikrųjų. E, labai svarbi prielaida tokiams tartims yra, yra statuso įrodymas. Ir jeigu įrodymai, liudimai, jų pripažinimas ir jeigu tas liūdimas pateiktas e, netinkama forma, tai viskas vilkinas ir labai apsisunkina. Vokietija yra labai formalumus rimtai žiūrinti šalis ir kartais ta sutartis negalioja keletą metų, tarsi yra šaldyta, nes trūksta e, asmens tapatybę įrodančių dokumentų, ypač jeigu, e, kai reikia kreiptis į JAF, į Kanadą, Kanadą į kitas šalis. E, E, kuriuose e, Vokietijos piliečiai sudaro daug sandorių ir tuomet, kai trūksta asmens e, status rodančių dokumentų, viskas labai išsivilkina. Taigi tikrai labai pritariu tam, kad ši tema buvo šiandien aptarta. Ir tas institutas TC man likščiau buvo nepažįstamas, taigi iš tikrųjų dabar įsigilinsiu jo veiklą ir skirsiu jam dėmesio. Mes kaip Europos parlamento nariai turėtume kiek įmanoma e, plačiau kreiptis į vairias asociacijas, e, advokatų, notarų ir panašiai ir paraginties dalyvauti konsultacijose, nes tai tikrai palengvintų piliečių gyvenimą, o taip pat leistų palengvinti visas procedūras susijusias su tokiu sandoriu sudarimu ir atitinkamu darbuotojų gyvenimą palengvintų. Ypač e, kai kalbame gal būtų tikrai būtų gerai, jeigu būtų sudaryti atitinkami susitarimai su tokiamis šalimis kaip JAV, Kanada, Izraelis, Australija. Tai yra būtent e, tos vakarų pasaulio šalis, su kuriamis e, yra daug įvairūs pobūdžio ryšių ir sudaromi sandoriai, sutartis, taigi e, atitinkami susitarimai tarp valstybinių lygių palengvintų tokių sandorių sudarimą. Ačiū visiems už pasisakymus. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Prego, prego, prego, prego. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, pa, mes turime taip pat Niderlanduose veikiančią komisiją, kuri suteikia konkrečių kom rekomendacijų ir galbūt komisija norėtų palaikyti ryšius su šia mūsų nacionalinė institucija. Gal komisijos atstovė norėtų sureaguoti? Kas norėtų sureaguoti? Galiu atsakyti. Štai, kaip pasakyti štai ką. Tarptautinė civilinio statuso komisija dirba vadovaudamasi savo darbo metodais valstybėse narėse veikia nacionaliniai tos komisijos biurai. Ten dirba žmonės, kurie yra pripažinti ekspertais tose sritise, kurio, kuriuose dirba komisija. Tai reiškia, kad mes turime savo atstovų įvairiose ministerijose, vidaus reikalų ir teisingumo ministerijos yra tos ministerijos, kurios dažniausiai sprendžia civilinio statuso klausimus, taip pat ir užsienio reikalų ministerija. Uh, Niderlandų sekcija šios komisijos palaiko ryšius su jūsų minėtų Niderlandų institutu ir daugelis to instituto valdybos narių yra dirbę Niderlandų nacionalinėme biure. Ačiū. Prašau. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή το ότι συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα όπου πρόεδρος είναι η μεγάλη... Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad man buvo tikrai didelė garbė dalyvauti šiandienos renginyje, konferencijoje, kuriai pirmininkavoja ponas Berlingeris. Labai garbingas italų tautos atstovas. Norėčiau pakalbėti apie civilinio statuso dokumentus ir jų pripažinimą. tokio pobūdžio dokumentai yra vertinami ir turime suvokti, kokia yra jų kaip e, liudijančių dokumentų vertė ir kokia jį bus ateityje. ES mums reikia procedūros arba sąlygų, kurios užtikrintų, kad dokumentai naudojami ES būtų tikrai mm, liudytų tą informaciją, kurią jie turi įrodyti ir kad jie ta prasme būtų vertingi. Tuo turi nepamiršti e, institucijos, kurios tokius dokumentus išduoda. Ačiū, sako pirmininkas. Prašau, dar kas kas prašo žodžio. So and... Ačiū. Už tikrai labai įdomias ir vertingas informacijos kupinas diskusijas. Turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti. Apie civilinį statusą įrodančius dokumentus, ar tai pasakytina apie santokos e, registravimo dokumentą, ne, ne, nes tai yra civilinio statuso re, dokumentas. O kaip su tos pačios lyties asmenų santoka? Uh, ar toks dokumentas bus pripažintas toje valstybėje narė, kur santoika suprantama kaip sąjunga tarp vyro ir moters. Ir kaip šiuo atveju su sutarčių 81 straipsnio trečiuoju punktu. Kaip, kaip jis taikytinas tokiems atvejams? qui alla mia destra ci c'è qualcuno che forse è in grado e vuole rispondere? Eh, galbūt mano dešinėje kas nors galėtų atsakyti, prašau. Nesu tikra, kad aš supratau klausimą, bet aš jau bent supratau paskutinę jo dalį. Tai yra, ar egzistuoja dokumentų, kuriuos, kurie numato, kad kalba, kita gali būti, dokumentas gali būti sudarytas kita kalba, kai, sus, kai yra susituokę tos pačios lyties asmenys. Aš bandysiu labai e, paviršutiniškai tą klausimą atsakyti. Šiuo metu mes bandome atnaujinti dokumentus, kuriuos naudojame beveik 30 metų ir atsižvelgti į žodyno pasikeitimus, tai yra apimti, apriepti ir tos pačios lyties asmenų sąjungas, santokas bei partnerystės sąjungas sudarytas tarp tos pačios lyties asmenų. Viskas nėra taip paprasta. Netgi kalbant apie terminus, labai sunku rasti neutralių terminų daugelie kalbų. Kai, kurios, kai kuriuose kalbose giminė iš karto yra užkoduota žodyje ir Aišku, tose, kai kuriuose valstybėse tokios santokos ir partnerystės net nepripažįstamos ir tos valstybės net nenori svarstyti tokių terminų įtraukimo į oficialias formuluotės. Mes jau ilgai dirbame, sakyčiau, per ilgai bandome išspręsti šį klausimą. O šalis, kurios labiausiai nenori, nėra linkusios naudoti jokių kitokių e, terminų. Dabar dabar jau yra linkusios e, pasisakyti už e, dokumentus rengiamus įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, kalbant apie mirties liudijimus. O valstybės, kurios labiausiai norėjo išlaikyti klasikinės formuluotės, tai yra vyras, žmona, tėvas, motina. Prieš keletą metų net neįsivaizdavo, kad įmanoma kažką keisti ir tikriausiai prieš 40 metų sunku buvo įsivaizduoti, kad atsiras tokios formuluotės, kuriuose iš kurių nebus aišku, apie kokios lities asmenų sąjungą kalbama. Mes tarsi radome neutralų sprendimą, kurį dar reikės tobulinti. Mums reikia naujos konvencijos ir taip pat reikia pasirūpinti, kad konvencijas ratifikuotų nacionaliniai parlamentai. Taigi po ilgų diskusijų radome sprendimą bet reikės jį ratifikuoti. Aš esu iš tarptautinės civilinės statuso komisijos ir aš, mūsų padėtis yra kitokia nei kolegų ES, dirbančių ES institucijose. Mūsų sprendimus reikia ratifikuoti. ponė Sastamoinen kalbėjo, pavyzdžiui, apie pavardės. Pavardės yra didžiulė problema Europoje ir buvo parengtas dokumentas, kurios svarstymas e, vyko ne taip, kaip mes būtume norėję. Paaiškėjo, kad kai kurios valstybės e, visiškai nenori pripažinti kai kurių pavardžių, Tuo tarpu įsigaliojo teisingumo teismo sprendimas vienoje iš bylų, pon, pon, Lagarda apie tai kalbėjo, ponas Lagarda apie tai kalbėjo. Taigi taip pat partnerystės e, sąjungos sudarimas irgi nebuvo lengva užduotis. Galiu pasakyti, kad Ispanija ratifikavo, Portugalija tik pasirašė, Tai tiek esame pasiekę ir dėja mes negalime patvirtinti direktyvų, kurios būtų tiesioginio taikymo valstybėse narėse. Europos komisijos vardu norėčiau kai ką pridurti, nes aš supratau, kad klausimas skirtas ir mums. Klausimas dėl to, ar santokų, santokos liudymas yra viešasis dokumentas. Man atrodo, kad santokos liudymas, gimimo liudymas, ištokos liudymas tai yra Viešiai dokumentai. Santoka reglamentuojančios nuostatos yra šeimos teisės dalis. Ir tai yra valstybių narių kompetencijų sritis. Į tai, e, or, či, tais klausimus ES taisyklių nepriminėja. Ir šiuo metu nėra ES nuostatų šiuo klausimu. Be direktyvų numatančių judėjimą, judėjimo laisvę. Uh, O kalbant apie pripažinimą, dokumentų pripažinimą, santokos liudijimui, santokos liudijimas būtų aktualus dokumentas čia, kai reikia užtikrinti judėjimo laisvės pripažinimą. Būtent taip tai susijęs su pagrindinėmis teisėmis, apie kurias kalbėjome. Taigi, mūsų požiūrių, vertinant dabartinę situaciją, tai ateityje mes nagrinėsime visus viešosius dokumentus, visus civilinį statusą įrodančius dokumentus. Ta pežą tik pradedame ir ateityje tik tai galėsime pasakyti, e, ko, ko, kokias iniciatyvas siūlysim ir kokius dokumentus tai apims, bet pradėjome tikrai plačias konsultacijas ir rengiamės išklausyti visų nuomonių šiuo klausimu. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Na kągi, tuomet norėčiau širtingai padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų seminaro darbo. Diskusijos parodė, kad tikrai buvo verta ir teisinga surenkti šį seminarą, lygiai taip pat ir kiti seminarai davė gerų rezultatų. Gal mūsų šiandien aptariama tema yra nauja, bent jau formalių požiūrių, labai specifinė tema. Bet nieks nenuginčys, kad jis svarbi. Na ir. Yra reikia bendrai dėti pastangas tam, kad būtų supaprastintos procedūros liečiančios statuso, civilinio statuso nustatymą. Tai irgi yra Europinio projekto dalis, kuris, nere, kuri neretai pamirštama. Dėkuoju visiems pasisakusiems, visiems už argumentus, dėkuoju ir komisijai. Dėkoju už jūsų inicijuotą procedūrą. Jūs nurodėte, kad rengiama žalioji knyga, vykdomas konsultacijos. Mm, taip pat skiriamas dėmesys įteisinimo klausimams, kitiems klausimams. Ir sakyčiau, tai yra tik tais e, būsimų komisijos iniciatyvų šioje srityje pirmtakai, galbūt net teisėkuros iniciatyvų pirmtakai. Taigi, sakyčiau, kad apibendrinant diskusijas galima daryti išvadą, kad neturime E, laikytis nuomonės, kad yra vienintelis europinis sprendimas, vienintelė alternatyva, vienintelis dokumentas, europinis dokumentas yra nacionalinės realijos ir atitinkamos struktūros, sistemos, kurios remiasi tradicijomis, tai yra ir nacionalinių e, valdžios institucijų kompetencijos rytis, taigi viso to negalime palikti nuo šalyje ir apeiti. Mes turime laikyti subsidarimo principą, bet kita vertus europinis metodas vis labiau remiamas ir čia girdėme tai ir iš CIC atstovės. Aš manau, kad ne institucijos to pagidauja, o pačios valstybės narės. Ir tas metodas vis laukia vis daugiau šalininkų, ta mintis laukia vis daugiau šalininkų. Taigi galbūt čia rastas kažkoks tai metodas, būdas, kuris yra geras, kuris, e, kuris primtinas valstybėms narėms. Matome, kokiu iš to išplaukia privalumų, jeigu naudosime to bendro metodo, taigi čia tarsi galėsime suartėti. Tai aš manau, kad tai tikrai skatina ir europinį projektą jo pažangą. Taigi labai svarbu turėti galimybę naudotis moderniamis technologijomis. Na, įsivaizduokite, tarnybos, sektuvai, lentynos, archyvai, dulkantis. Tikriausiai prisiminti Primo konciliumą, kai pirmas iki buvo įdėkti šeimos statusų registrai. Jau kuris laikas praėjo. Na, anksčiau už tokius registrus buvo atsakingos parapijos. Taigi šeimų statuso registrai yra judumo pagrindas, gal net vidaus rinkos veikimo pagrindas. Esu sitikinęs, kad šiai temai ir toliau ateityje turėsime skirti daug dėmesio, taip pat nepameskime iš akių CC jau ir atliktą darbą, nes tai praturtina Europą. Akivaizdžiai praturtina. Tai yra sambotiškas e, Stokholmo programos išplėtimas ir tas sertifikavimo, liudėjimo, šeimos statuso liudėjimo, šeiminio statuso liudėjimo išdavimo aspektas yra labai svarbus. Dabar asmeninė gaida esu gimęs Sardinijoje, tai yra Italijos regionas, kuris ilgai priklausė Ispanijai. Dabar, aišku, tai yra Italijos dalis. Na ir e, turėjau tolimą giminaitį, kurio pradinė pavardė buvo ispaniška - Mala Pilaras Bazelas. Labai ilga pavardė. Ispaniška. Na, gal e, Ispanijai būtų sudėtinga pripažinti tokį pavardę, tačiau uh, Europa gyvena savo skirtumais, reikia juos pripažinti ir suteikti galimybės pripažinti tuos skirtumus, neeliminuoti jų, nes tai yra Europinio projekto kertinis apmočių.